Just in case I remind you. Okay, colleagues. My apologies for my. Kolegos, labai atsiprašau, kad vėluoju. Pereinu prie pirmininko pranešimų, pranešėjų ir pranešimų rengėjų, e, nuomonių rengėjų e, paskirimas ir koordinatorių sprendimai. Pirmiausia, pranešėjai. Reglamentas pakeičiantis 216 reglamentą aerotromų eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų srityje. Socialdemokratų frakcijos pasiūlė savo pranešėją šiuo klausimu. Toliau pasiūlymas reglamentui dėl vieningo Europos dangaus įgyveninimo. Jį įsipareigo renkti EPP frakcija pasiūlymas Europos parlamentui ir tarybai e, parengti reglamentą dėl ES maso elektroninio skambučio įdėgymą. Alde frakcija e, teiks pranešėją. Pasiūlymas e, reglamentui, kuris pakeis 135 reglamentą dėl E, vanden, vidaus vandenų transporto statistikos. E, šį pranešimą rengs žaliųjų frakcija. Elektroninio skambučio pasiūlymo imko pusės e, dosie sutvarkyta bus pagal 49 procedūros straipsnį Ir e, mes iš savo pusės e, e, apsiribosime tik nuomonę. Žaliųjų frakcija e, siūlė e, Europos ekon, ekologiškos ekonomikos finansavimo klausimą, bet mes nusprendėme nesimti jokių veiksmų. Jungtinių tautų ekonomikos komisijos pasiūlymas taip pat buvo apsvarstytas. Toliau Luksemburgo protokolas dėl e, konvencijos dėl mobiliosios įrangos nebus imtas jokių veiksmų. Pasiūlymas reglamentui dėl 299 straipsnio mm, reguliavimo procedūra su parlamentinė kontrolė. Koordinatoriai nusprendė palikti šį klausimą komitologijos pranešėjams, kurie rengs nuomonę. Pasiūlymas dėl stebėsinos reglamento dėl CO2 emisijų jūrų transporte. Pakeičiamas 525 reglamentas. Žalieji suteiks savo pranešėją šiai nuomonė, vėlgi vadovausimės 49 procedūros straipsnių. Gavome daug dokumentų, e, kurie buvo priimti tik tai e, informavimo tikslais buvo nuspręsta nesimti jokių veiksmų, daugiausia tai yra komisijos komunikatai, e, tarybos sprendimai, kurie turėtų būti prijungti Junktinių tautų ekonomikos komisijoje. Ir tai gali būti susijęs su skirtingais reglamentais. Mes nusprendėme e, koordinatorių tarpę, kad nereikia imtis jokių veiksmų. Dėl deleguotojų aktų Buvo priimtas sprendimas rekomenduoti, kad kitas teisėkuros komitetas paskirs pranešėjus, kurie e, stebės konkrečius deleguotusius aktus. Per informacijos klausimą kitas e, kandidatas į transporto komitetus turės e, paaiškinti, ar turės prisimti įsipareigojimą sukurti geros praktikos sistemą e, susijusią ir su e, iš ankstiniu informavimu. Taip pat kalbėjome apie transporto komiteto kalendorių, jis taip pat buvo patvirtintas. Informaciniai laiškai dėl 14, 15 ir 16 komitologijos dokumentų buvo apsvarstyti. FTL priemonė bus išplatinta visiems parlamentarams, kai tik ji bus gauta, bus nustatytas terminas pateikti komentarus, bet kol kas dar to dokumento negavome. Taigi, to tiek galiu pasakyti apie koordinatorių posėdį ir apie pra, sprendimus dėl pranešėjų paskirimo. Ar kas turite komentarų? Jeigu ne, tada sutinkame. Ačiū. Ar galime dabar pereiti prie balsavimo? And I start with the approval of the agreement. Pradėsime nuo E, tarybos ir komisijos susitarimo dėl ES gairių, dėl transeuropinių tinklų plėtros. Europos parlamentas turi tvirtinti panas Kumutsakos pranešėjas kartu su ponu Ertuk. Balsuojame elektroniškai. Pirmiausia, patikrinkime, ar veikia e, aparatai. Pirmiausia, tikriname. Pažiūrėsim, kad nebūtų per daug balsuojančių. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nei viena frakcija neviršyje e, jiems skirto balsų skaičiaus. Pradžia labai gera. O dabar pradedame iš tiesų balsuoti. Pono Kumusakus ir Ertuk susitarimas dėl tarybos ir e, komisijos pasiūlymo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Priimta. Sveikinu pranešėjus, pona Ertug ir pona Komutsakos. Toliau. Pasiūlymas e, e, reglamentui dėl periodinio e, kelių tinkamumo keliuose tikrinimo. Balsuojame. Has everybody voted? Yes. Ar visi balsavo? Pono Kūn pranešimas, reikėjo turbūt aiškiau pasakyti. 35 už, 5 e, prieš priimta. Toliau ponios Senalovos pranešimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Priimta. 37 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Toliau, pono Savisar pranešimas. Jeigu teisingai prisimen, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vėlgi 37 už, 4 prieš. Taigi visiems trims pranešėjams suteiktas mandatas dėryboms. Toliau Dominiko Rikė pranešimas. dėl e, laivų įrenginių. Direktyvos 96-98 pakeitimas. 35 e, pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, reikia tikrinti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 36-37 identiški. Kas už? kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti, bet man atrodo, kad e, tokia pati dauguma pritarė, bet patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau 38. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. B kompromisas. O kur A kompromisas, sako pirmininkas. Taigi B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41. Kančiano kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 47 atkrito. C kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 51. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 7. Už, prieš susilaikė priimta. 8. Už, prieš susilaikė priimta. 9. E, už, prieš susilaikė priimta, 52 už, prieš susilaikė atmesta. 10 už, prieš susilaikė priimta, 53. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu bus jis priimtas, jis bus perkeltas į 13 straipsnių pirmą dalį, kas už prieš susilaikė priimta. 54, 55, 57 kartu. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 56 su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarauja pakeitimu žodžiu? Norėčiau visiems kolegoms priminti, kad pagal naujas parlamento taisyklės turi būti trys prieštaravimai, prieštaravimai kad nebalsuotume. Atrodo, kad nėra nei vieno prieštaravimo, todėl balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 12. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 13. Už? Prieš? Susilaikė priimta. 58. Už? Prieš? Susilaikė priimta. 59. Už? Prieš? Susilaikė priimta. 14. Už? prieš susilaikė priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 61 kas už, prieš susilaikė priimta. 62 kas už, prieš susilaikė. Gal reikėtų patikrinti, dėl 62 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 63. Už. Prieš. Susilaikė. Reikėtų patikrinti. Man atrodo, kad taip pat balsai pasiskirsti, bet patikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Priimta. Nežinau, kodėl man atrodė kitaip. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19. Už, prieš, susilaikė, priimta. 20. Už, prieš, susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 67 už, prieš susilaikė priimta. 23 už, prieš susilaikė priimta. 24 už, prieš susilaikę priimta. 25 už prieš susilaikę priimta. F kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 72 ir 73 vienodi, kas už, prieš susilaikė atmesta. 27 už, prieš susilaikė priimta. 74. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 75. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 ir 76 identiški. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 kalbinis. Nereikia dėl jo balsuoti. 77-78 ir visi kiti iki pat 88. Visas šis blokas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 79 toliau, pono Parniu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 80 už, prieš, susilaikė. Gal reikėtų patikrinti 80. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 už. Prieš. Susilaikė. Gal reikėtų patikrinti 30. -tai. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 31. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 32. Už. Prieš susilaikė priimta. 33 už, prieš. Tikrinkime. Tikrinkime 33, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas ir antras pakeitimai kartu. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė. Tikriname, tikriname 34. Ar visi balsavote? Atmesta labai nedideliu balsų skirtumu. Ir dabar pername prie viso teisėkuros dokumento rezoliucijos. Pradame balsuoti ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. 37 už, 3 prieš 3 susilaikė, priimta. Dabar visą rezoliuciją balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 3 prieš, 3 susilaikė, priimta. O dabar balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 41 už, 2 susilaikė, niekas nepasakė prieš. Priimtas, sveikinu poną Rikį. Okay, colleagues, we now move on to... Kolegos, Toliau pagal darbo atvarkę mūsų laukia sekantis punktas. 2014 biudžeto prioritetai. E, pone Duran yra pranešimo autorė, o pristatys ponė Lichtenberger šį klausimą. Ačiū. Norėčiau perduoti Izabel žinę, ji negalėjo ateiti. ir pristatysiu, aptarsiu atskirus šio pranešimo punktus ir pakomentuosiu juos, jos teikiamus pasiūlymus. Pirm, pirmoji pastraipa. Bandėme e, suformuluoti pasiūlymą, kuris buvo e, patiktas e, diskusijose. E, dėl EMSOS akcentuoti jūrų taršą ir dujų gavybos gre, grežinius jūroje. Tai labai svarbus klausimas, nes tai ir jis šiek tiek persipina su kitų komitetų um, nagrinėjamais punktais, bet tai aktualu. Antras punktas finansavimo nenuseklumas tarp europinių tinklų ir infrastruktūros, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. E, čia norėtume remtis naujausių susitarimų dėl daugiamečių daugiametės finansavimo programos, bet dar nežinojame visų detalių. Trečias punktas. Čia perkeltos nuostatos iš e, pranešimo dėl novatoriškų technologijų ir dėgymo ir tvaraus judumo užtikrinimo, tai aktualu moksliniams tyrimams. Ir iš, iš tiesų pasigendame konkrečių veiksmų šią kryptimį ir ta situacija turi būti koreguojama. Ketvirtas punktas e, e, elektrinio judumo aktualumas. Čia turime omeny elektriniai dviračiai, e, tramvajai bei troleibusai. busai Norime neapsiriboti vien elektriniais automobiliais ir manome, kad reikia siekti subalansuoti padėti šiame sektoriuje, užtikrinant e, judumą elektrinėmis e, transporto priemonėmis. Penktas punktas. Čia e, daroma nuorada į tolesnius veiksmus, veiksmų programą skirtą tvariam turizmui skatinti. Tam numatytos biudžet, eilutės biudžete, jos galėtų atsirasti kosme programos biudžete, nes tvaraus turizmo skatinimas yra aktualus dalykas, nes, e, manau, tai svarbu, nes aš pati esu iš šalies, kuris sulaukia didelių turistų srautų. Ačiū. E, ir dabar esu pasiruošęs išklausyti jūsų pasiūlymų, kuriuos perduosiu Izabeliai ponas Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Duran iš šios nuveiktą darbą. Manau, kad reikia pabrėžti, kad mes kalbame apie naują finansavimo laikotarpį daugiametį ir iš principo mes pritarėme pritarėme tiems finansavimo planams, tačiau lėšos bus labai kuklios ir pirmą kartą ES biudžetas bus mažinamas. Ir tai, tai tikrai ypatinga padėtis, ypač kalbant apie biudžetą skir, skirtą transporto sektoriu, o kalbant konkrečiai e, apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tai jai numatomas finansavimas mažės 8 procentais. Nori ir kaip ką tik priminė pati pranešėja. Tai yra aktualus klausimas, tačiau reiktų viskas varstyti e, labai griežtai vertinant biudžetą. Noriu dar kartą priminti, koks svarbus yra šis sektorius augimui ir konkurencingumui. Galbūt e, tai ne visada atsižvelgta buvo tvirtinant biudžetą. Ir kai kurie klausimai, kai kurios temos, kurios nusipelno būti ypač akcentuojamos mūsų biudžete, yra, pavyzdžiui, viską, kas susijęs su ketvirtuoju geležinkeliu paketu, e, turiu omeny ir investicijas, vėlgi noriu priminti CFE, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir numatomas subsidijas nes vertinant šį, e, šį, šį finansavimą, tai mums dar trūksta 5 milijardų eurų dabartiniais vertinimais. Ir noriu dar kartą akcentuoti atkreipti jūsų dėmesį į agentūrų situaciją, nes e, mes nuolatos agentūroms suteikiame naujo, naujų užduočių, tuo pat metu mažiname jų biudžetą. Todėl komisija ir taryba turėtų mums paaiškinti, kaip reformuoti transporto sektorių, kaip sukurti ir skirti naujas užduotis agentūroms e, kai joms tragiškai trūksta lėšų. EMSA agentūra minima ponios Duran pranešime Ir pavyzdžiui, ketvirtame geležinkelių pakete minima geležinkelių agentūra, jai numatytos ženklios galios ir, ir užduotis, nežiūrinti tai, jos tos agentūros biudžetas mažinamas. Taip pat norėčiau akcentuoti mokslinių tyrimų svarbą. Kaip žinote, e, tai susijęs su 2020 e, strategija ir mums pavyko e, transporto sektoriui išsaugoti, užsitikrinti vieną milijardą eurų e, moksliniams tyrimams ir numatytas lėšų paskirimo e, perskirstimas, frontloading taip vadinamas. Ir noriu pasiūlyti kai kuriuos klausimus akcentuoti pačiame biudžete, pavyzdžiui, keleivių teisų, taip pat oro uostų pasiūlymų paketą, nes tai bus aktualūs klausimai mūsų komitetui. Ir e, mane tik, man tikrai daro įspūdį ko, tai, kokį darbą atliko komitetas bei parlamentas transporto sektoriuje siekiant užtikrinti geresnių paslaugų tikimą, teikimą, tačiau tai visiškai prieštarauja e, biudžete esantiems pasiūlymams ir patvirtintam biudžetui. Pone Rubial, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė, norėčiau kai ką pridurti. papildyti pono Rykiais pasisakymą. Praėjusią savaitę Strasbūre buvo e, sutiktas politinis pritarimas e, pagrindų susitarimų iš šio klausimų ir, ir erdvės manevrams mums liko labai nedaug tobulinti, keisti finansinius srautus ir akcentuoti tuos politikos prioritetus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus šiam komitetui. 2014 biudžetas bus gana taupus, tai reiktų akcentuoti nuomonėje. Tačiau yra ir pozityvių dalykų, vertinant ateinančius tris metus, pavyzdžiui, 2014, ties, dėl 2014 ponas Rykė ir Ajala mm, pasiekė neblogų laimėjimų dėl infrastruktūros tinklų sujungimos priemonės. Tai reikia akcentuoti, bet turime nepamiršti ir saveikumo kriterijaus, e, kuris yra aktualus biudžete ir, ir tai taps svarbiausių prioritetų. Ir, ir kalbėti apie tai, kaip, kaip tas kriterijus paveiks lėšų įrašymą į vieną ar kitą eilutę. Kuomet svarstėme pasiūlymus dėl biudžeto, na, Aš manau, kad mes turime dabar ypač akcentuoti infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Kalbant ne tik apie pranešėjos paminėtus prioritetus, infrastruktūra alternatyvus alternatyvaus transporto rūšis yra, bus ateinančių metų prioritetai. Turizmas. atsižvelgiant į tai, kad, kad akcentuojama politikos iniciatyva siejama su turizmu, mes atitinkamai turėtume akcentuoti ir biudžeto eilutės skirtas paremti turizmo srities politiką, nes pagal Lisabonos sutartį numatytos kompetencijos šioje srityje Europos Sąjungai ir mes negalime visko palikti tik tai e, eksperimentinių e, projektų uh, įgyvendinimui. Turime pasirenkti ir taip pat užtikrinti, kad vyktų pasirengimas konkretiems politiniams planams. Ir dar vienas dalykas, galbūt dar norėčiau kai ką patikslinti. Nemanau, jog pakanka parengti nuomonę kalbant apie Europos jūrų saugos agentūrą. Žinoma, jai reikia lėšų, kaip ir daugeliu kitų agentūrų, nes jos užduotis išplėstos, tačiau nemanau, kad pirmojoje pastraipoje reiktų apie tai kalbėti. Tai techninis niuansas, kuris galėtų būti aptartas kitoje teksto vietoje. Tai nėra pačios pirminės svarbos klausimas, tai jis turėtų būti aptartas kažkur kitur nuomonė. Pone Maisner. Ja, vielen Dank. Ačiū. Manau, kad šiuo atveju vėl galime pamatyti, kad sutarėme dėl biudžeto. Noriu padėkoti pranešėjai, kurio šiandien nėra, bet mes jos mintis sužinojame, nes iš ties esama didelio disbalanso tarp europėjimo siekio transporto srityje, užtikrinant laisvą asmenų ir prekių judėjimą, tačiau kita vertus kartais neužtenka tinkamo finansavimo. Ir čia galiu tik paminėti um, Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Dominik Rike taip pat kalbėjo apie tai ir ypač kalbant apie daugiametę finansinę programą, jos apimtis buvo ženkliai sumažinta. Tuo tarpu finansavimas mums reikalingas visas transportos rytyje. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas teisingai buvo pastebėta tai, kad taryba um, turi tokį pageidavimų sąrašą ir tarsi um, pageidauja kaip ir kalėdų eglutės tam tikrų dalykų, kurie nebūtinai derinasi su bendra politika. Uh, Agentūroms yra numatyta daugiau užduočių. Buvo kalbėta apie geležinkelio agentūrą ir užduotį susijusią su geležinkeliu um, sritimi, taip pat ir Europos jūrų saugumo agentūra ir užduotį susijusios su uh, jūros taršos ir jūroje esančių naftos ir dujų renginių stebėjimo. Taigi nėra taip, kad tose agentūrose sėdi žmonės, kurie neturi ką veikti. Jie, jų užduotis yra pakankamai plačios, to tarpo finansavimas dabar apkarpytas. Tai nedėra kartu. Inovacijos ir moksliniai tyrimai yra svarbus, ypač kalbant apie sąveiką, apie intermodalumą, apie švarę energiją ir savame suprantama, tam taip pat reikalingos yra lėšos. E, taip pat buvo kalbėta ir apie elektrinių automobilių naudojimą, apie skystas e, dujas laivuose. E, Ir pagaliau turizmas. Savame suprantame, anksčiau buvo skirta galbūt nedidelės sumos ir kaip bus įmanoma kurti tvarų turizmą be tinkamų finansinių priemonių. Iš esmės, manau, kad pranešimas yra labai geras ir reikėtų paremti. ACR, ponas Brekborn. Ačiū. Pirmininkė, porą dalykų. Kalbant apie bendrą požiūrį. Pastaraisiais mėnesiais ir metais girdėjome ir matėme, e, kaip vyksta tarybos posėdžiai ir iš sutarties tengiamasi sukurti um, naujų darbo vietų, paskatinti ekonomikos saugimą, tačiau šioje nuomonė aš nematau jokių minčių apie praktinę pagalbą siekiant tų tikslų, um, kuriuos prisėmė valstybės narės pagal susitarimus taryboje. Antrasis šios nuomonės straipsnis, čia kalbama apie pageidavimo sąrašą ir kolega iš SRD frakcijos taip pat kalbėjo, kad prioritetai čia yra svarbus. Reikėtų sutelkti dėmesį į transporto sektoriaus prioritetus jei mes norime įgyvendinti ekonomikos augimo darbo atvarkę. Aišku, elektromobiliai, troleibusai, tai yra elektriniai dviračiai yra nuostabu, tačiau tam reikia tinkamai veikiančios infrastruktūros, užtikrinant, kad žmonės, prekės ir paslaugos laisvai judėtų visoje Europos Sąjungoje, kaip tai numatyta kuriant bendrą rinką. Tuo tarpu mes nekalbame apie periferiją. SRD frakcijos kolega kalbėjo apie um, agentūras, apie. Um, žinau, kad jūs pirmininkė nesate agentūrų fanas, tačiau iš esmės mes. E, turime atsižvelgti, kas e, numatė, ką turėsime finansuoti iš, sektu, iš transporto sektoriui skirtos e, biudžeto sekcijos. Būtina plėtoti transportą siekiant ekonomikos augimo ir atsižvelgiant į finansinės aplinkybės, į situaciją valstybėse narėse, tai reikia daryti atsakingai. Ačiū. Ponas Tarsman iš komisijos. Kur jūs? Ačiū. Pirmininkė, labas rytas visiems. Noriu padėkoti už šiandienos diskusiją ir už šio komiteto požiūrį palankų, kaip visada. Kalbėsiu trumpai. Mes norime pabrėžti tai, kad 2014 2014 metų um, biudžetas uh, bus 1,6 procentais didesnis nei 2013 metais. Taigi ta pradžia yra teigiama, jo labiau, kad uh, bendrai uh, situacija yra prasta. Kalbant apie agentūras, komisijos birželio 26 dienos pasiūlymas susijęs su dabartinėmis užduotimis. Komisija pateiks e, biudžeto keitimo, taisomai tai yra biudžetą, kur bus atsižvelgta į naujas agentūrams tenkant šias užduotis. Taigi tai dar bus pateikta. Kalbant apie jūrų agentūrą, Komisija ateinančiais metais ketina padidinti Europos jūrų saugumo agentūros e, biudžetą, siekiant, kad būtų tinkamai vykdomas jūroje esančių naftos ir dujų renginių stebėjimas. Dėl horizonto 2020 mes e, manome, kad visi čia išvardinti aspektai yra svarbus augimui ir inovacijoms ir galime e, daug problemų išspręsti būtent per šią priemonę nuo 2014 metų. Kalbant apie e, sąveiką ir pažangias transporto sistemas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir horizontas 2020 yra geros priemonės įgyvendinant e, užsibrieštus politikos tikslus. Tiek noriu pasakyti. Ačiū pirmininkė. Ar noriu sureaguoti, kolegė? Ačiū už išsakytas mintis, jas perdosime pranešėjai, kuri atsižvelgs jas. Yes. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas Liepos 24 diena, 12 valanda dienos. Komitete balsuosime rugsėjį, o plenarinis posėdė, balsavimas plenarinėme posėdė dar nepatvirtintas. Kitas darbo atvarkės punktas yra e, vairuotojo pažymėjimai su integruotomis vairuotojo kortelės funkcijomis pranešėja Silvija Adriana Tikau. Ši direktyva, jei jūs prisiminsite, buvo pateikta bendrame e, dokumentų pakete kartu su reglamentais. Ir e, Abiejais teisės aktais buvo siekiama sumažinti administracinę naštą ir sukčiavimo galimybę įdėgiant tachografus. Aš manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas buvo pateiktas pasirėjimus poveikio vertinimu, kuriame atsižvelgta ne į visas vairuotojo kortelės integravimo į vairuotojo pažymėjimą pasiekmes. Todėl negalime tikėtis tokio poveikio, kokio norėtume. E, kalbant apie skaitmeninius takografus ir su to susijusi reglamentą, mes panaikinome visas nuostatas susijusias e, su vairuotojo pažymėjimo integravimo į vairuotojo kortelę. Dėl to parlamentas tuomet pirmojo svarstymo metu balsavo už skaitmeninio tachografo uh, dokumentą, remdamasis e, poveikio vertinimu. Manau, kad reikėtų komisijai atsižvelgti į Europos parlamento priimtą sprendimą tuo met, jo labiau, kad labai svarbu siūsti šią politinę žinę. Jei komisija teikia naują teisėjų kuros pasiūlymą susijusi su šio klausimu, Europos parlamentas pageidauja poveikio vertinimo kuris apimtų ir jau esamus pasiūlymus ir egzistuojančius teisės aktus. Reikia atlikti galimybių studiją ir pažiūrėti, kaip, kokį poveikį turės įvairių um, priemonių sujungimas, ypač sujungus šias korteles. Ir Taip pat būtina atsižvelgti ir į duomenų apsaugos ir duomenų saugumo niuansus. Taip pat norime pabrėžti, kad Europos parlamentas e, nėra patenkintas pateiktų poveikio vertinimo, todėl kad jame neatsižvelgiama į integravimo išlaidas, į tai, kad e, bus padalintos e, informacijos struktūros tarp skirtingų institucijų. Mes e, žinome, kad vairuotojo e, pažymėjimai nėra vienodi skirtingose valstybėse narėse. Ir e, integravimo procedūra ir dabar naudojamos skirtingos informacinės technologijos, informacinės sistemos nėra e, įtrauktos į poveikio vertinimą. Taip pat galimybė įmontuoti mikroschemą į standartizuoto formato vairuotojo pažymėjimą taip pat e, nėra numatyta komisijos. Manau, kad reikia atsižvelgti į tai, kokia situacija nacionaliniuose teisės aktuose, o dabar svarbu suderinti visus egzistuojančius teisės aktus. Dėl šios priežasties mes siūlome, kad komisija atsimtų savo pasiūlymą. Mes atmetame komisijos pateiktą pasiūlymą ir norėtume, kad komisija pateiktų poveikio vertinimą, e, kuris būtų pateiktas parlamentui dviejų metų laikotarpiu. Mes e, ne priimsime jokių teisėjų kuros pasiūlymų susijusių su šia tema, jei nebus pateikta tinkamo poveikio vertinimo. Ačiū, atsižvelgsiu ir į kolegų pastabas. Ačiū kolegos. Aš paprašysiu jūsų nuolankumo. Jeva turi išeiti į Konstitucinių reikalų komitetą, todėl aš jai pirmąjį suteiksiu žodį, ji kalbės žaliųjų vardu. Labai ačiū. Turėsiu dalyvauti balsavime jūri komitete. Visiškai pritariu kolegės pateiktoms mintims. Šis pasiūlymas nėra subrendęs, tas poveikio vertinimas nėra tas, kurį mes tuome darėme. Komisija ir toliau važiuoja savo bėgiais, e, kaip visada, tačiau tai, nėra, tai yra neįmanoma. Tai gadina um, institucinį bendradarbiavimą, jo labiau, kad labai daug klausimų yra dar neišspręstų, tiek susijusių su duomenų apsauga, tiek su e, skirti skirtingo, skirtingomis galimybėmis patalpinti duomenis lustose. Ir tokiu būdu susidursime su didelėmis problemomis. Todėl turime sustabdyti komisiją, nes priešingų atveju iškils dar labiau nesklandumo. Ir dažniausiai m, mm, tie pasiūlymai, E, kuriuos pateikia Europos parlamentas, yra priimami di, balsuojant didelę balsų daugumą, o ką komisija veikia, ji neatsižvelgia į parlamento pasiūlymą. Taigi šiuo, šiuo atveju turime labai aiškiai pasakyti, kad mes norime to, ko reikalauja Europos parlamentas, nes mes atsižvelgiame į poveikio vertinimą ir siekiame kad visos institucijos suvoktų savo įsipareigojimus ir mes, spręsdami šį labai svarbų klausimą, norime pateikti svarų pasiūlymą, solidų pasiūlymą. Ir mes jau anksčiau išsakėme, ko mes pageidaujame atsižvelgdami į mūsų poveikio vertinimą, to ir tikimės, kad į tai sureagos komisija. Ponas Kok. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Tichau už aišku rezultatą ir už išsamų šiandienos pristatymą. Iš ties mes nekalbame apie naują vairuotojo pažymėjimą arba apie egzistuojančios direktyvos re, naują redakciją. Kalbame apie komisijos pageidavimą integruoti skaitmeninės korteles į vairuotojo pažymėjimus. Jau kalbėta, kad esame tam tikrų trūkumų susijusių su duomenų apsauga, su poveikio vertinimu. Noriu pasakyti, kad vairuotojo kortelės integravimo galimybės į vairuotojo pažymėjimą yra labai skirtingos. Daugeliu atveju mm, ši užduotis yra valstybių narių kompetencijoje, todėl mes savo frakcijos vardu visiškai pritarėme pranešėjos pozicijai. Mais. Ačiū ponė Maisner, liberalų vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti Silvijai Tikau Jau dėrybos dėl skaitmeninių tachografų parodė, kad pranešėja labai kruopščiai dirbo ir iš ties buvo bandyta įsiaiškinti viską, ką, kas įmanoma. Ir mes kreipėmės į komisiją klausdami, ką galima integruoti. Aišku, atsižvelgiant į technologijų e, pažangą, turime turėti omenyje, kad kartais neįmanoma visko suderinti siekiant vien e, administracinės naštos sumažinimo. Komisijos pateikti apskaičiavimai viena vertus rodo, kad vairuotojai gal tai bus ir patrauklu, tačiau neatsižvelgta į tai, kaip ši iniciatyva paveiks situaciją valstybėse narėse. Ir jei bus skirtingos institucijos, kurios atsakingos už pasiūlymo įgyvendinimo kontrolę, tai tokiu būdu bus sukurta tik didesnė administracinė našta. Ir mano supratimu, šis pasiūlymas iš ties nėra tinkamai subalansuotas. Todėl būtų protingai pasakyti, kad šį pasiūlymą komisija dar turi persvarstyti, o Europos parlamentas jį turi atmesti, gražinti komisijai ir bet komiteto e, dar buvo šiandien iškeltas ir duomenų apsaugos klausimas, ypač e, tų pažangių technologijų taikymo e, atveju, kai kuo daugiau duomenų yra suderinama, integruojama, tuo dažniau susidurame su galimybę piknaudžiauti tais duomenimis. Ir aš tik dar kartą noriu pabrėžti, kad liberalai taip pat e, pritarė tikau pasiūlymams. Jackie. Ačiū, Jackie Foster. Jūs ponios Rosbach vardu kalbėsite, ar ne? Tik tai keletas komentarų. Aš sutinku su pranešėju, mes šį klausimą jau seniai keliame Ir teisinga yra pastebėti, kaip vienas kolegų sakė, kad tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Labai sudėtinga, valstybėse narėse skirtingos valstybės instancijos už tai yra atsakingos. Ir aš esu įsitikinusi, kad tol, kol mes nesusikursime Europos maso sistemos, tol bus sukčiavimo atveju. Mes e, esame kalbėję apie e, vairuotojo pažymėjimų suvienimą, sukuriant tarsi vieną vienodą sistemą. Ir tada, jeigu bus atimtas vairuotojo pažymėjimas, jis bus atimtas visose šalise. Labai praktinis dalykas. E, taryboje valstybės narės labai aiškiai išsakė savo poziciją. Aišku, technologijos e, bus panaudotos ir matau, kad ateityje mes e, padarysime šitą. Bet nepamirškime, kad valstybėse narėse gyvena labai daug žmonių, kurie nevažinėja į užsienį. E, Taigi, kai mes e, dabar galvojame apie esamą sistemą, pagalvokim, e, kiek realiai tai yra reikalinga, kokia dalis gyventojų važinėja iš vienos valstybės į kitą. Aš e, taip pat atsargumo dėliai paminėčiau tikimybių studijų e, kainą, josgi nėra pigios. Ir žinant, kokios dabar yra finansinės sąlygos, manau, kad jas reikėtų atmesti, kaip Silvija sakė, reikia atmesti, mes jos pasiūlymą paremsime. Aš e, manau, kad šiuo metu yra žymiai daugiau svarbesnių dalykų. Ponas Reikė, labai trumpai, ponė pirmininkė, dėkoju e, pranešėjai ir norėčiau e, pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymas tai yra Leonardo da Vinci sraigtasparnis tam laikotarpiu tai buvo puikus, e, puikiai idėja, bet e, šiais laikais jis skristi nebegali. Taigi pasiūlymas gal buvo sukurtas gerai, bet e, matome, kai pradedam žiūrėti konkrečias valstybės narės, realiai nieko padaryti negalima. Todėl sutinku su visais, kurie sakė, kad pranešėjos pasiūlymas yra geras, nes turim tiesiog atmesti komisijos pasiūlymą. Komisijos vardu, ponė Sediberg. Atrodo, kad pranešėjos poziciją, ponė Hedberg, visi remia, turbūt pastebėjote, todėl suteiksiu žodį jums. Many thanks, um... Labai e, ačiū, ponė pirmininkė, ponė Tikau. Labai trumpai kalbėsiu, galvojant apie uh, E, teisėkuros procedūrą dėl tachografo reglamento. Europos komisija atkreipė dėmesį į teisės aktų rengimo partnerio norą sustiprinti 27 e, šio reglamento straipsnį. Šiame straipsnėje yra iš numatytas e, vairuotojo pažymėjimų ir vairuotojo kortelės sujungimas. Per tai būtų pagerinę, palengvinę pervažiavimą per sieną ir tai leistų sutaupyti tam tiek lėšų. Europos komisija e, savo teisės aktų rengėjo partnerio nuomonį nesutinka, bet kompromiso dėliai mes susitarėme dėl tachografo reglamento teksto ir sutikome su tuo, kad 27 straipsnis būtų visai išbrauktas. Taigi trumpai Europos komisija birželio 19 dieną nusprendė savo pasiūlymą atsiimti, pagal kurį e, vairuotojo pažymėjimo direktyva būtų pakeista ir e, pažymėjimas būtų sujungtas su kortelė Ir mes manome, kad reikia iškoti kitų papildomų priemonių ir sutinkame, kad 27 straipsnis yra nepriimtinas. Galiu paskelbti, kad administracinė procedūra E, šiam e, straipsnio išbraukimo paskelbimui oficialiajame ES leidinė jau pradėta. Pone Hedberg, aš nenoriu e, čia nieko linksminti, bet aš noriu, kad jūs labai aiškiai pasakytumėte, ar Europos komisija iš tiesų ketina atsijimti šį pasiūlymą. Correct. In fact, the commission has taken... Taip, teisingai. Europos komisija priėmė sprendimą. Okay, rapporteur, do you want to say anything? Pone pranešė, jūs norit kažką pasakyti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip mano pranešime pasakyta, mes norime, kad šis pasiūlymas būtų atmestas. Praktiškai kalbant, kaip ponia Maisner jau pasakė, mes manome, kad ateityje busimi pasiūlymai e, turėtų geriau apgalvoti, jie turėtų būti performuluoti ir tik tada Europos komisija galės pateikti naują teisėkūrinį pasiūlymą šią temą. Mes norime, kad Europos komisija atliktų poveikio vertinimą, atsižvelgdama į Europos parlamento pateiktus konkrečius e, nurodymus. Šis pranešimas yra labai svarbus Europos parlamentui. Mes norime užtikrinti, kad naujasis teisėkuros akto pasiūlymas e, E, būtų pagrystas poveikio vertinimo studija ir kad būtų atsižvelgta Europos parlamento nuomonė tą temą. Noriu padėkoti visiems kolegoms už komentarus ir pasisakymus ir aš esu tikra, kad balsavime Europos parlamentas e, su, per balsavimą e, duos tam tikrą politinį signalą, politinį ženklą parodamas, kad Europos parlamentas nori poveikio vertinimo pagal mūsų nurodymus. Dabar turiu perti prie formalų. Galiu pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 14 e, diena, balsuosime Strasbūrę e, spalio mėnesį. Toliau. E, tolesni veiksmai dėl tiesiekros įgaliojimų delegavimo. Mūsų pranešėjai komitologijos rytėje yra ponas Alkadrav ir ponas Kun. Ačiū, ponia pirmininkė, kartu su kolega Alkadravi parengėme nuomonę, nuomonę e, kurią, kurią pateikėme komiteto nariams, 14 pakeitimų sulaukėme dėl šios nuomonės, o pusė jų yra mūsų pačių parengti. Trys Pakeitimai iš kolegės Ajala Sender. Ji e, nori paprašyti komisijos, e, kad deleguotųjų aktų mm, leidimo kontrolė liktų parlamento rankose. Tai yra vienintelė problema e, susijusi su tuo. Kolegė Maisner taip pat mm, prašo, kad Europos parlamentui būtų paliktos kontrolės teisės. Taigi kartu su visais kolegais ir kolegomis, atsiprašau, kolegėmis ir kolegomis ir su Maisner mes sutarėme, Maname, kad iš Europos parlamento nereikėtų atimti teisės aktų leidimo įgaliojimų, net susijusių su techniniais, techniniais niuansais, todėl kad tai turėtų um, rimtų politinių pasiekmių. Esmė ta, kad mm, Europos parlamentai turi būti palikta kontrolės funkcija, o jei leidžiantis teisės aktus organas kontroliuoja pats save, kaip tai darytų komisija deleguotojų teisės aktų atveju, tai nebūtų gerai. Mes pritarėme pateiktiems pakeitimams ir įtrauksime juos į savo pranešimą. Ačiū. Ponas Alkadraui. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, kolegoms, kurie kartu rengė pranešimą, ponui Kūn. Mes puikiai dirbame drauge. Kalbėsiu trumpai. Pateikta nedaug pakeitimų. Ir jie visi eina tinkama linkme. E, siūloma šiek tiek koreguoti tekstą, bet mes ilgai su ponu Kūn. E, jiems pritarėme. Patys pateikėme keletą pakeitimų, kad patikslintume kai kuriuos aspektus. Dėl to, kad Europos parlamentas ne tik nacionaliniai ekspertai turėtų dalyvauti deleguotojų teisės aktų atveju ir kad e, tas dalyvavimas, įsitraukimas turėtų vykti ankstesnėme proceso etape prieš E, patvirtinant tokį deleguotosios teisės aktą, nes tai suteiktų mums galimybę e, patvirtinti savo nuomonę dėl e, tokių pasiūlymų. Daugiau daug komentarų neturiu, manau, kad turėsime laiko atinančiomis savaitėmis dar koreguoti šį tekstą ir tikėsimės plataus palaikymo šiam siūlymui. Pane Maisner. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti abiems pranešėjams, Saidui Alkadravi ir Werneriui Kūnui. Um, trys metai patirties egzistuojant Lisabonos sutarčiai, Lisabonos sutartis suteikė Europos parlamentui tokių teisių ir galių, kurios leidžia prilygti Europos parlamentui Europos komisijai, tačiau komisija to niekaip nepripažįsta. Ji yra sutarčių sergita, ji teikia pasiūlymus ir aišku nori išlaikyti kaip galima daugiau kompetencijų savo rankose, tačiau tuo pačiu iškyla klausimas, ar komisija gali turėti tam tikrų kompetencijų nesiskaitydama su parlamentu. Ir tuomet ir iškyla tas didysis klausimas, e, todėl kad į kai kurios dalykus, į kai kurias procedūras Europos parlamentas yra tiesiog neįtraukiamas, ypač tikslinant e, techninės taisyklės ir tai e, daroma per, per deleguotosius teisės aktus. Tuo tarpu ši procedūra numato Europos parlamentui stebėjimo vaidmenį. Uh, Jo labiau, kad net techniniai pataisimai gali turėti ir politinį poveikį, kaip pavyzdžiui, koreguojama kas nors duomenų saugumo srityje, kaip pavyzdžiui, tachografų atveju, tuomet į sprendimo prieimimo procedūrą turėtų būti įtrauktas ir Europos parlamentas. Labai svarbu, kad Europos parlamento galios išliktų ne dėl paties e, parlamento, jos turėtų būti užtikrintos dėl mūsų piliečių gerovės, todėl kad Europos parlamento nariai yra tiesiogiai renkami. Aš e, pateikiau atitinkamo pakeitimų, akcentuodama, kad Europos parlamento parlamentui turi būti suteiktos galimybės vykdyti savo stebėjimo ar kontrolės funkciją, tam reikia numatyti atitinkamą finansavimą, tam tikras priemonės ir mano pasiūlymai su to ir susiję. Bring... Ačiū ponia Maisner, prieš e, suteikdamas žodį kitiems noriu pranešti, kad šiandien e, mūsų komitete lankosi e, ponios Maisner e, kvietimu atvykusi lankytojų grupė iš Žemutinės Saksonijos. Noriu pasveikinti visus transporto ir turizmo komitete. Tikiuosi, kad jums mūsų darbas atrodo įkvepiantis ir įdomus. Malonu jūs čia pasveikinti. Pone Krameri, prašau. Ačiū už suteiktą žodį. Džiaugiuosi, kad galiu kalbėti tuo met, kai mūsų posėdėje vieši delegacija iš Vokietijos. Bet čia žemutinė Saksonija. Žinau. Tačiau tai buvusi rytų Vokietija, jei jūs šio, šito nežinojote. Kaip ten bebūtų, kalbant apie deleguotosius teisės aktus, čia visada atsiranda pagunda, kad komisija e, bando atgauti tas savo galės, kurios buvo apri, ap, apribuotos per Lisabono sutartį ir jie bando tarsi apeiti. Europos infrastruktūros tinklų priemonės atveju taip pat pamatėme, kaip griežtai buvo įsiskyrusios nuomonės. Aš pateikiau 9 ir 13, tiksliau kalbu ponios Lichtenberger vardu, ji pateikė 9 ir 13 pakeitimą, e, kuriame pabrėžiama, kad deleguotieji ir įgyvendinamieji aktai turėtų būti techninio ir administracinio pobūdžio. E, tuo tarpu visais politiniais klausimais e, Europos parlamentas turėtų dalyvauti prieimimo sprendimo procedūroje. Todėl mes reikalaujame iš komisijos pagal 13 pakeitimą įvairiose teisėkuros procedūros etapuose susijusias su deleguotaisiais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais, jų prieimimu. Taigi mes reikalavome, kad būtų numatyti tam tikri mechanizmai ir jau iš anksto turi būti aiškiai apibriešta, kada galima priimti deleguotą į teisės aktą, kada ne. Mes ne, net, neprivalome diskutuoti dėl kiekvieno klausimo, todėl kad tuomet Europos parlamentas tiesiog pralaimės, o mes kaip Europos sąjungos piliečių išrinktieji negalime imti ir atsisakyti tų teisių, kurios mums priklauso. Ačiū už jūsų supratimą. Daugiau norinčiųjų pasisakyti nėra. Aš pat, abu pranešimo autoriai nieko nebenorite daugiau pasakyti. Labai trumpai sureaguosi į kolegės Lichtenberger ir kolegos Kramer pastabas. Uh, 290-291 Lisabono sutarties straipsnėje yra suteiktos Europo parlamentui galimybės perduoti e, teisėkuros galias e, komisijai labai aiškiai ten nėra įvardinta, kaip tai turėtų vykti. E, ten minima, kad e, toks e, sprendimo prieimimo kompetencijos perdavimas neturi turėti rimtų politinių pasiekmių. Ir kiekvienu konkrečiu atveju paprastai mes turime sprendimą, nes nėra tokio bendro sprendimo. Kai kuriais atvejais teisėkuros kompetencijas mes galime perduoti komisijai, tada galime jas ir atsimti trijų mėnesių laikotarpiu. E, jo labiau, kad visa procedūra yra stebima per stebėsenos e, procedūrą. Tačiau problema yra ta, kad jei institucija kontroliuoja pati save, tai tuomet visada susidurėme su problemomis. Taip tiesiog yra ir to neišvengsime. Pone Alkadraui, Ačiū pirmininkė. Noriu akcentuoti dar vieną aspektą. Pratesdamas ponios Ajalą Sender mintį, noriu pasakyti, kad komisijos e, Komisija tikdama savo pasiūlymus remiasi tam tikrų principų. Ji turi teisėkuros iniciatyvos teisę ir ji gali spontaniškai siūlyti ir deleguotosius teisės aktus, o ne įgyvendinimo teisės aktus. Sakyčiau, kad komisija iki šiol buvo pernelyg atsargi, kaip vyksta diskusijos su taryba, viskas pakrypsta netinkama linkme, nes mes tarybą laikome savo sąjungininku ir parlamentas nori užsitikrinti galimybę naudotis visomis savo teisėmis. Norėtume, kad atsirastų toks mm, demokratiškas instinktas ir kad būtų plačiau mm, siūlomi tie teisės aktai. Aš nežinau, kas yra tas demokratijos instinktas ar demokratijos refleksas. Balsavimas e, transporto komitete numatytas rugsėjo 5, o balsavimas teisės komitete yra spalio mėnesį. Toliau pagal darbo tvarkę kolegos geležinkelių paketo techninė dalis, trijų pranešimų projektų pristatymas. Pone Bilbao, ponas Kramer ir ponas Zylė. Pradedame nuo saveikumo, nuo pranešimo skirto saveikumui. Šodis pra, pra, pranešėja ponia Barandika. Pranešimo autoriai gauna penkias minutės, šešėliniai pranešėjai po tris pasisakymui. Taigi prašyčiau laikytis šio apribojimo, prašau. Ačiū. Praėjusią savaitę vyk, vykdama į Strasbūrą negalėjau laiku e, atvykti į Strasbūrą, nes traukinys sustojo Bel Luxemburgo pasienyje dėl to, kad skiriasi traukinių stabdymo sistemos. Ir tai nėra atskiras atvejis. Iki šiol nėra bendros Europos geležinkelių erdvės, ji yra suskaldyta ir todėl mes negalime užtikrinti pigių kelionių Europoje, pavyzdžiui, vykti iš Valencijos į Oslą. Tai susijęs su biurokratinėmis bei techninėmis kliūtimis. Ir geležinkelių erdvės e, suskaidimas taip pat susijęs su techninė infrastruktūra. Dėl techn, techninės infrastruktūros skirtumų negalime išnaudoti visų čia esančių galimybių. Sunku uh, e, užtikrinti pelningą uh, geležinkelių įmonių veiklą, nes daugelis įmonių vengia tokio pla, veiklos platesnėje erdvėje. Ir taip pat negalime užtikrinti mažesnės taršos Europos Sąjungoje, naudodami, plačiau naudojam, naudodami geležinkelius. Geležinkeliais pervežama 10 procentų e, visų prekių ir mes šis sektorius užtikrina 73 milijardus eurų apyvartos per metus ir tai yra didžiulė darbo vietų e, erdvė. Yra komisijos dokumentas parengtas šią temą. 2015-aisiais geležinkelių sektorius turėtų e, užtikrinti bent jau vidutinio nuotolio kelionių paslaugas Europoje. Tačiau šių tikslų, kad, kad taip, ar mes pasieksime e, iškelto tikslo 6 procentai sumažinti CO2 išmetalus, e, išplėtus geležinkelių naudojimą. Norėčiau pristatyti susidariusią padėtį ir taip pat pakalbėti apie tai, kaip tai veikia judumą ir konkurencingumą. Siūlyčiau susitelkti ir uh, išrinkti aktualiausią strategiją ir pašalinti kliūtis neleidžiančias Europai sukurti bendros traukinių erdvės. Aš kalbėjausi su daugelio agentūrų atstovų rengdama šį pranešimą ir konsultacijų e, ciklą užbaigsiu draugę su ponu Udžijas. Aš išklausiau jų visų, visų nuomonių ir, ir viskas atsispindės pakeitimuose. Bandžiau rengdama pasiūlymus atsižvelgti į, į tas, tas konsultacijų, konsultacijų rezultatus, taip pat į komisijos pasiūlymus, į regiono aktualijas. Geležinkeliai yra tikrai svarbus Europai ir kad sukurtume bendrą transporto erdvę, turime visų pirma E, apdoroti 11 tūkstančių galiojančių e, techninių kriterijų šioje srityje. Daugybė agentūrų, e, valstybinių agentūrų privalo teikti leidimus, duoda leidimus tokiems techniniams standartams ir tų agentūrų, nacionalinių agentūrų veikla nėra skaidri ir dažnai sprendimai primami yra jų logika nėra aiški. Pavyzdžiui, loko, gaminant lokomo, gaminamas lokomotyvą, traukinį gamintojas privalo tenkinti daugybą įvairių reikalavimų ir todėl e, gamybos kaštai išaugo. Juk mes norime sukurti vieningą erdvę ir iki šiol mes e, aktyviai dirbame dėl trijų pasiūlymų paketų. Mes tikimės, kad e, bus patvirtinti e, sprendimas dėl saveikumo. Taip pat čia turime e, tarybos direktyvą 1948. Tačiau tie teisės aktai nėra perkelti visų valstybių narių į vidaus teisę. Komisija bando siekti kuklių tikslų. Tai yra para, užtikrinti, kad įmonės 20 procentų sumažintų um, laiko, laikotarpius, per kuriuos reik, naujos įmonės, nauji um, operatoriai atsiranda rinkoje. Bandome užtikrinti, kad atsirastų 500 milijonų eurų, atsilaisvintų 500 milijonų eurų ir tai galėtų padėti šios pramonės veikėjams tapti lyderiais. Taip pat norime užtikrinti, kad e, būtų galimybė užsitikrinti pelningas pajamas, sustiprinti agentūros vaidmenį, bei galbūt sukurti vieno langelio sistemą dėl tipo patvirtinimo leidimų. Viskas taip, taip, taip būtų supaprastinta e, sistema ir taip pat būtų supaprastina agentūros valdysenos sistema. E, Norime, kad, kalbant apie nacionalinius standartus, būtų ją reformuoti, išbraukiant nereikalingus, e, perteklinius reikalavimus. Taip pat turime pasirūpinti, kad e, Taip pat reikia nepamiršti ir e, materialios bazės, materialinės bazės ir reikalavimų keliamų traukiniams. Kalb... Verties pažymi, kad kalbėtoja kalba labai greitai. Taigi, ką mes galėtume nuveikti šiame europinėme forme? vertėjas bando spėti su jumis, bet galbūt galėtumėte baigti. Norėčiau užbaigdama pasakyti, kad, kad mes, ko mes siekiame šiais pasiūlymais, norime išvengti pasikartojimų, dubliavimosi, įtraukti mokslinių tyrimų, e, mokslinius tyrimus ir uh, patvirtintis antrąjį pasiūlymų paketą. Tai tikrai nemenkas iššūkis Europos geležinkelių sektoriui. Ir manau, kad šis sektorius turėtų vaidinti didesnį vaidmenį, pervežant e, žmo, keleivius prie krovinius, bei užtikrinant didesnį saveikumą. Tai reikia išnaudoti visą traukinių potencialą. Tai yra tikrai galėtų tapti konkurencingas rytimi, pasitelkus novatorišką požiūrį ir investicijas. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Laimiai, kad laiko turėjome. Jeigu vakar e, po pietų būtumėte kalbėjusi, tikrai būtumėte sulaukusi, e, išgirdusi plaktuko kaukštelėjimą daug anksčiau. Ponas Degrandės, galite kalbėti net keturias minutės. E, esu gerai nusiteikęs, nes artėja atostogos. Muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pone Bilbao e, su dideliu užsidegimu ir įsitikinimu pristatė savo pranešimą. Aš ją palaikau, tačiau turime būti realistai, e, siekdami savo ambicingų tikslų turime pamastyti ir apie konkrečias e, sektoriaus galimybės. Labai aiškiai buvo pabrėžta, kad būtinas naujasis geležinkelių teisės aktų paketas, kurio būtų um, sukuriamas didesnis teisės, skirtingų teisės aktų suvienodinimas, užtikrinama konkurencija ir taip toliau. E, komisijos pasiūlyme numatytas priemonės yra reikalingos Tačiau mes turime žvelgti į visumą. Saugumas ir saveikumas yra gerai. Tačiau Europos geležinkelio agentūros kompetencijų praplėtimas taip pat reikalingas. Komisijos pasiūlymas taip pat ambicingas ir mes pritarame komisijos pasiūlymo aspektams susijusiam su tvarumu. Kalbant apie pranešėjos pranešimą. Iš ties reikia ieškoti iniciatyvų, kuriomis būtų galima paremti inovaciją šioje srityje. Sąveika, kaip tai pateikiama antrame straipsnėje ir sąveikos apibrėžimas yra labai svarbus. Taip pat e, teisė teisinės sistemos skirtingose valstybėse narėse. Tačiau, dabar pereisiu prie tačiau. Neproduktyvu visą dėmesį sutelkti tiek į Europos geležinkelio agentūrą. Reikia nepamiršti subsidarimo principo ir ypač 20 arba 21 straipsnio atveju. Čia kai kuriais atvejais, e, kai kurios kompetencijos yra tik valstybių narių rankose, todėl kai kurias užduotis turi spręsti nacionalinės geležinkelių institucijos ar įstaigos, o ne Europos geležinkelio agentūra. Mm, problemiškas gali būti atitikties vertinimo įstaigų reguliavimas. Valstybės narės turėtų uh, išlaikyti teisę pačios nuspręsti, kuriuo laik, per kurį laikotarpį jos išduos e, licencijas. Ir ypač tokiems operatoriams, kurie veikia tik konkrečioje šalyje. Komisijos siekiai šioje srityje buvo ambicingi, O kalbant apie įgyvendinimą, pranešėją e, įgyvendinimo laikotarpį nori sumažinti metais. Tokiu būdu vis dėlto gali padidėti administracinė našta tiek valstybėms narėms, tiek Europos geležinkelio agentūrai. Europos geležinkelio agentūra turi turėti pakankamai darbuotojų, tinkamą finansavimą, taip pat įgyvendinimo laikotarpis turi būti pakankamas. Noriu padėkoti komisijai už nuveiktą darbą. Mes pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su pranešėja, siekdami daugiau pridėtinės vertės, daugiau saugumo Europos geležinkelių tinkle todėl kad mes taip pat siekiame, kad mūsų geležinkeliai teiktų konkurencingas ir geresnės paslaugas. Ajala Sender. Pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jo susidomėjimą ir įdėtą darbą. Vertinant šį dokumentų rinkinį, čia susidurėme su įvairiais teisės aktais. Sąveika yra su techniniais dalykais susijęs dokumentas, tačiau būtina atsižvelgti ir į istorinės e, kiekvienos valstybės narės galimybės, į vyriausybių pozicijas norime pralaužti pasipriešinimą, kurio dar esama kai kuriuose valstybėse, norime, kad būtų sukurta europietiškoji pridėtinė vertė, norime, kad Europos geležinkelio agentūra veiktų dar platesnę apimtimi, tačiau manome, kad egzistuoja ir tam tikrų grėsmių. Pavyzdžiui, kalbant apie nacionalinių agentūrų kompetencijų perdavimą Europos geležinkelio agentūrai, ko mes aišku siekiame, todėl kad um, sprendimų prieimimas įgaus europietišką į charakterį. Ir jei, pavyzdžiui, kalbėsime apie riedmenis, apie riedmenų direktyvą, tai e, šiuo atveju nacionalinės vyriaus agentūros kartais galėtų dirbti daug efektyviau ir tai būtų ir finansinių požiūrių palankiau. Manau, kad reikėtų visada ieškoti tokios situacijos, kuri būtų naudinga, tokio sprendimo tiksliau, kuris būtų naudingas abiems pusėms. Reikia žiūrėti, kuriame lygmenyje turėtų būti priimtas sprendimas, kad tai vyktų efektyviau, greičiau ir pigiau. Reikėtų kreiptis į Europos geležinkelio agentūrą. Teiraujantis ar sertifikuojant riedmenis ir ypač tarp valstybinėme transporte dalyvaujančius riedmenis, ar vėžės plotis Europos Sąjungoje nereikėtų būti suvienodintas. Tai jau yra prioritetas geležinkelių sektorija. Dar vienas klausimas. Ar nereikėtų Europos geležinkelio agentūroje įsteigti darbo grupės, kuris varstytų savi, sąveikos, bilietų pardavimo ir kitus klausimus? Dar vienas klausimas agentūrai socialinių aspektų akcentavimas, profsąjungos čia iškėlė tam tikrus reikalavimus ir ypač pateikiant riedmenų sertifikatus e, Europos geležinkelių agentūrai galėtų tekti ir svarbesnis e, vaidmuo. Žalieji ponas Krameris. Na, aš tikrai nekalbėsiu ispanų kalbą. Gal kai kuriais kitais aspektais ir galėčiau pasisakyti. Uh, situacija tokia, kad iš Talino į Lisaboną turėtumėte patogiai keliauti lėktuvu, autobusu, taip pat dviračiu, tačiau dėje geležinkeliu to padaryti neįmanoma, nepriklausomai nuo to, kad geležinkelis yra labai, e, skir, labai ekologiška um, sistema. Uh, Norint keliauti iš Talino į Lisaboną, reikėtų keliauti skirtingomis šešiomis, skirtingo pločio vėžėmis, skirtingų šešių pločių vėžėmis, e, naudotis 20 skirtingų signalų sistemų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi tų nacionalinių specifikacijų skirtumas yra visose valstybėse narėse, taip pat neįmanoma nusipirkti vieno bilieto, kuris galiotų visoje Europos Sąjungoje. Ir be to e, šios sistemos e, naudojimas yra ir brangus. O mes norime ir skatinti judumą ir užtikrinti ekologiškumą, todėl geležinkeliui turi tekti daug svarbesnis vaidmuo. Mes žinome, kad lokomotyvas gavęs leidimą e, užsiimti veiklą vienoje e, valstybėje narėje, turi gauti leidimą e, iš kitos valstybės ir tai kartais kainuoja 2-3 milijonus eurų. Taigi to tarp valstybinio pripažinimo, dėl kurio buvo sutarta prieš trejus metus, nebėra. Tuomet buvo nuspręsta, kad kiekvienas lokomotyvas gavęs uh, leidimą operuoti vienoje valstybėje narėje, turi galėti operuoti ir kitose valstybėse narėse, aišku, su tam tikromis išimtimis. Tai buvo nuostabus ketinimas, dėl kurio sutarta buvo prieš tris metus, tačiau tai neveikė, todėl dabar rengiame ketvirtąjį geležinkelio teisės aktų paketą. Aišku, nacionalinės agentūros privalo bendradarbiauti su Europos geležinkelio agentūra ir mes pageidautume centrinės agentūros, kuri bendradarbiautų su nacionalinėmis agentūromis. Mes nenorime darinio, kuris Europos sąjungos e, lygmenį priimtų visus sprendimus. Juo labiau, kad daugelis sprendimų, 90-95 procentai visų sprendimų privalo būti priimti nacionaliniu lygmeniu. Tačiau vis dėlto Europos geležinkelio agentūra yra pirmasis partneris, į kurį kreipiamasi. Aviacijos atveju yra e, Europos agentūra, kuri sudariusi konkrečias sutartis su nacionalinėmis agentūromis ir ten e, viskas vyksta puikiai. Aišku, Europos geležinkelio agentūra m, mm, turės e, konkrečias apibrieštas kompetencijas ir tai nebus tik europietiška institucija priimanti sprendimus, neatsižvelgdami į nacionalinės e, aplinkybės. Kalbant apie valdytojus, reikia suvokti atsakomybę ir jei automobilis kažkur pagaminamas, tai jis gali, e, juo galima važiuoti visoje sąjungoje, jei nustatomas tam tikras defektas, reikia prisimti ir atsakomybę. Ir tai turėtų būti padaryta ir geležinkelių atveju, nes tik tokiu atveju geležinkeliai taps konkurencingi. Roberts. Ponas Robert Zylė. Ačiū. Brianai, Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą dokumentą ir teisingai pasirinktus akcentus. Nesileisiu į detalės, nes e, man e, teko garbė aptarti ir pono Kramerio ir savo paties pranešimą. Taip e, man net lengviau išskirti pagrindinius elementus čia. Kaip žinia, tas saveikumo projektas e, dabar yra politinio susitarimo etape. Iš esmės jis yra jau parengtas ir jis leis mums gerai bendradarbiauti su taryba techniniais klausimais. Leiskite išskirti keletą momentų. Vienoda transporto priemonių registravimo sistema ir E, vienodas e, variklių vertinimo mechanizmas bei riedmenų vertinimo mechanizmas. ES rinkos dalyje e, matome nemažai kliūčių. Prieš kurį laiką mes buvome ERA ir bandėme išsiaiškinti, kokios informacijos yra. Ir paaiškėjo, kad tam tikrose rinkos dalise yra net neįsivaizduojama, kas iš tiesų vyksta ir panašu, kad padėtis nepasikeis, jie nepradės geriau žinoti. Nes kai kalbam apie, pavyzdžiui, santykius su trečiosiomis šalimis, 15-20 e, e, km e, riedmenis, tai mes turim suprasti, kad padarios duomenų bazės išlaikyti tokiu atveju bus tiesiog neįmanoma. Geriausių atveju, uh, E, padėtis e, bus minimaliai gera. Dėl variklių padėtis yra geresnė, nes e, trečiųjų šalių varikliai pervažiuojantis ES sieną gali būti lengviau tikrinami. Bet čia mes turėtume būti lanksesni ir pragmatiškesni. Mes turime įvertinti, kokios yra realios galimybės sukurti čia duomenų bazę turėtume e, vengti e, priešingo poveikio tose pavienėse rinkos dalise. E, mes galime ten net padidinti trečių šalių piliečių ir operatorių veikimo galimybės, bet tai yra tik tai tam tikri pavieni elementai. Bendrai nematau esminių kliučių, kuriuos trukdytų pasiekti geriausią rezultatą. Ačiū. Dabar poniai Maisner dvi mintis. Ačiū, Brianai. Europos Sąjungoje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas. Tai yra popieriuje de facto. Tikriausiai žinote, kad su Krameriu ne visada sutinku, tačiau šiuo atveju iš ties taip yra, kad galime keliauti laivais, lėktuvais, automobiliais, tačiau ne geležinkeliu, net netraukiniu. Nors mes nekartą apie tai kalbėjome, apie tai, kad reikėtų vieningos geležinkelių rinkos, tačiau valstybės narės turi tam tikrų gudrybių. Pavyzdžiui, kai kurie kanalai yra taip parengti, kad per juos neįmanoma pravažiuoti traukiniui ir tokiu atveju yra tiesiog atsiribojama nuo konkurencijos ir praeitie tokių pavyzdžių būta labai daug. Esama tikrai įvairiausio tipo gudrybių. Daugelis ispanų kalbėjo e, ir Ispanijoje apskritai, pačioje Ispanijoje yra situacija e, prasta, todėl kad ten yra e, trijų skirtingų pločių traukinių vėžės E, Vokietijos e, geležinkelis ir Prancūzijos SNCF bendradarbiauja kartu ir prancūzai pasakė, kad atsisakysime bet kokių žaidimų ir bandysime išties kurti bendrą sąveiką. Manau, kad tokie žingsniai yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad ketvirtas geležinkelio teisės akto paketas leis mums pasistumėti į priekį šioje srityje. Tariau, ponas Panjo, dvi minutės. Et ta, čia skirtingų valstybių interesai buvo atsavami, tai dabar suteiksiu žodį jums. Dvi minutės, Žil. Pirmininkė, dabar matome, kad neretai riedmenų sertifikavimo mechanizmas yra, ir procedūra yra per daug ilga ir per daug brangiai kainuoja. Ir tai paverčia geležinkelio sistemas neveiksmingomis. Kaip pranešėjas sakė, mes turime Europos mastu galvoti apie sertifikavimo prašymų greitesnį sureguliavimą. Aš pritariu Europos komisijos išvadai, kad reikia e, supaprastinti autorizavimo licenzijavimo sistemą. Tačiau e, ši saveikumo direktyva, mano nuomonė, e, jos pasiūlymas nėra dar pakankamai pritaikytas poreikiams. Europos geležinkelio agentūra ir nacionalinės saugumo agentūros kur kas mėliau pasisakytų už e, paprastesnį autorizavimo procedūrą, licencijavimo procedūrą. Ir Europos agentūra galėtų tapti e, tokiu vieningu kontaktiniu tašku ir procedūrų prižiūrėtoje. Europos geležinkelių agentūra e, E, taps pamažu tarsi vieningų generalinių direktorų, direktoratų, kuris kontroliuos padėtį visoje šalyje ir e, įvertins visas e, transporto priemonės, kurios skirs nors vieną sieną. Europos geležinkelio agentūros tikslas turėtų būti iš esmės įvertinti sektoriaus veiklą ir reformos rezultatus. Kaip jau sakė pranešėjas, mes turime kalbėti apie norminio teksto peržiūrą ir e, prašymai licenzijai turėtų būti peržiūrimi per greitą e, laiko, per, per trumpą laiko tarpą. Todėl aš remsiu 67, 69 ir 66 pakeitimus. Ja, e, ganz kurz, Herr Vorsitzender. Panas Groš, labai trumpai. Pirmininkė nori pratesti Gezinę ir Kramerio mintis dėl bendro geležinkelio pramonės charakterio. Ne visi gal žinome, kad geležinkelio įmonės turi didelį užimtumo mm, potencialą. Ir šiame sektorėje Europoje dirba 336 tūkstančiai žmonių. Mes dabar eksportuojame savo mm, produkciją. Ir šiandien mes gal dar lyderiaujame, tačiau rytoj Kinija ir Japonija galbūt jau pralenks mus. Todėl šiandien labai svarbu taip panaudoti investicijas į mokslinius tyrimus, kad siektume bendro požiūrio, kad ne, įvairūs tyrimai nevyktų atskirai. Manau, kad turime siekti efektyvaus tyrimo koordinavimo. Šiandien Prancūzijoje, e, Vokietijoje, Lenkijoje trūksta aukštos kvalifikacijos technikų. Rytoj tai bus taip pat. Ir jei um, išsilavinimo Įsilavinimas, įsilavinimo lygiai yra skirtingi, jei mokymo programos labai skirsis, tai labai sudėtinga bus pasiekti gerų rezultatų. Manau, kad turėtume mokslinius tyrimus daryti koordinuotai ir specialistus renkti taip pat koordinuotai, tai labai svarbu. Ačiū prieš suteikdama žodį komisijai, pats porą žodžių norėčiau pasakyti. Jeigu galvojame tik apie geležinkelius, nekalbame apie politiką, bendrai e, parlamente tą padaryti netaip jau paprasta. Galvokim tik apie geležinkelius. Taigi tie trys pranešimai yra labai techniniai ir juose yra įvardinti turbūt svarbiausi geležinkelio paketo aspektai. Nes jeigu mes nesutvarkysim techninių gebėjimų, saveikumo, sujungiamumo e, geležinkelių, aišku ir saugumo, e, tai mm, negalėsim kalbėti apie jokius kitus siekius ir tikslus. Todėl labai svarbu išklausyti parlamentarų minčių. E, tie trys pranešimai dėl to man, grinai geležinkelietiškai galvojant, yra patys svarbiausi. Aš suprantu, kad reikės pereiti prie valdymo ir tada politiniai aspektai išryškės ir mes neišvengiamsime jų, bet galvodami apie šios tris pranešimus, pirmiausia turim galvoti apie geležinkelio saveikumą. Visi kalbėjusiai tai išskyrė. Nesąmonė yra tai, kad mes 20, 2013 metais negalim Mm, nusiųsti savo traukinių į kitas valstybės dėl geležinkelio skirtumų. 1969 metais žmogus menulį pasiekė, o mes dabar tarsi negalim suorganizuoti sklandaus geležinkelio veikimo per sienas. Mes Europoje esame geležinkelio technologijų lyderiai, geležinkelio plėtros lyderiai. Bet jeigu mes norim tą poziciją išlaikyti pasaulyje, mes nacionalinės techninės kliūtis turime pašalinti, nes jos stabdo mūsų pramonės e, visame žemynė raidą. Taigi, uh, Tai yra labai svarbu. Ir dar vienas dalykas, jau turbūt esate girdėję mane pasinaudojančią analogiją. Bet jeigu e, civilinė aviacija e, turėtų tokias pat taisyklės ir e, standartus kaip geležinkeliai šiandien, tai nei vienas e-bus lėktuvas, nei vienas a, 318 ar 300 nebūtų praskridęs Europos tie e, lėktuvai vis dar ieškotų, kaip gauti sertifikatą, kaip gauti leidimą. Tai yra pagrindinė problema geležinkelyje. Ir jeigu mes išspręsime techninės problemas ir užtikrinsime tą geležinkelių saveikumą ir geležinkelių agentūra pradės gerai veikti, aišku, niekad negali iškilti jokių dviejonių dėl saugumo reikalavimų, tai tada uh, E, visi kiti klausimai, pavyzdžiui, valdysena savaime susitvarkys. Aš suprantu, kaip politikas aš e, neturėčiau taip kalbėti apie valdymą, bet aš manau, kad šie trys pranešimai, šie trys elementai yra gyvybiškai svarbus. Pasinaudosiu Maiklo terminais ir aš galiu pasakyti, kad po dviejų metų mes turėsim vėl sugrįžti ir kalbėti apie penktą ir šeštą geležinkelio paketą. Kolegos, būtent čia yra klausimo esmė, mano nuomonė. Problemos esmė. Erik, penkias minutės. Ponas Pakė iš komisijos. Čia, and, and thank you very much. Ačiū pirmininkė ir dėkui už tai, kad e, pritarėte komisijos vizijai dėl e, to, to, to tokios svarbaus geležinkelių paketo vaidmens. Dėkojame poniai Bilbao už jos pranešimą. Pasisakė komiteto nariai išreiškė mintį, kad komitetas siekia platesnio užmojo rengiant šį pranešimą į komisiją ir, ir teisingai. Noriu pakomentuoti pakeitimus, kurie yra patikti šiam pranešimui. Nekalbant apie bendrąją struktūrą, kurią patvirtinamas komisijos požiūris, yra kai kurie uh, kiti svarbus dalykai. Visų pirma, pranešėjos siekis sustiprinti agentūros vaidmenį e, teikiant leidimus dėl e, e, leidimus ERTMS bėgiams. Dėl to buvo primtas sprendimas taryboje, bet aš pritariu pranešėjai bei kalbėjusiems nariams dėl to, kad agentūrai turi būti suteikta galimybė e, sertifikuoti ERTMS e, bėgius, jeigu norime sustiprinti jos vaidmenį. Aš taip pat sveikinu pakeitimą dėl siūlymo įvesti vieningą Europos e, transporto priemonių registro sistemą. Tai užtikrintų vienalytę e, transporto priemonių sistemą Europoje. Yra dar vienas pakeitimas, kuris nebuvo tiek svarstytas šį rytą, bet buvo svarstytas ankstesniuose posėdžiuose, tai e, finansavimo, agentūros finansavimo klausimas. E, agentūros ištekliai dar nėra numatyti komisijos pareiškime, bet jūs tikriausiai žinote, kad kai tik tai baigsite darbą, mes peržiūrėsime finansinį pagrindimą šio, šios agentūros ir pateiksime pasiūlymus. Taip pat sveikiname siūlymus sutrumpinti pereinamosius laikotarpius, norėčiau tai pabrėžti. Komisijos pasiūlyme labai atidžiai išnagrinėtas agentūros pasirengimo laikotarpis ir dviejų metų pereinamasis komisijos siūlomas laikotarpis bus tikrai pakankamas laikas agentūrai pasiruošti leidimų teikimui, tai, tai tiesiog bus leidimų išdavimas. Ji tiesiog teiks leidimus ir po to šio laiko tarpio sutrumpinimas iki 12 mėnesių, na, nėra neįmanomas dalykas, bet tai tikriausiai yra, ats, turėtų būti atspirties taškų dialogė, kuris prasidės ar parlamento ir tarybos diskusijose taip pat norėčiau pakomentuoti dar du išsakytus klausimus aspektus. Pasiūlymas darbo grupiai dėl prieinamumo ir saveikumo. Pone Jala Sender apie tai kalbėjo. Taip pat kelionės bilietų sistema. Dėl prieinamumo agentūra atliko visą pagrindinį darbą E, prieinamumo, prieigos klausimų. Ir dabar šį klausimą nagrinės rizikos veiksnių komitetas. Jis e, parengs peržiūrėtą e, peržiūrėtą siūlymą šiais metais. Tas pats pasakytina apie kelionės bilietų sistemą. Tai susijęs su ESTI sistemos atnaujinimu, bet mes esame pasirengę toliau šios klausimus svarstyti. Subsidiarumas ir nacionalinių agentūrų vaidmuo. Žinoma, Europos geležinkelio agentūra turės glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir kai kuriais atvejais, kai kuriuose sritise kompetencijos bus paliktos nacionalinėms agentūroms, pavyzdžiui, dėl infrastruktūros, o taryboje buvo išsakytas siūlymas išlaikyti kai kurias kompetencijas nacionalinio agentūrų, pavyzdžiui, dėl, e, dėl riedmenų e, garažo, dėl riedmenų ūkio valstybėje narėje. Kai sukursime vieningą, integruotą Europos traukinių erdvę, vis mažiau uh, E, riedmenų liks nacionalinė kompetencija ir situacija keisis. Ar kas nors norėtų grįžti ponia į Bilbao, prašyčiau trumpai, jeigu norite pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti žmonėms už jų mintis. Reikia akcentuoti pozityvius dalykus, džiaugtis tuo, kad pažengėme priekins siekdami, kurdami savykumo. 21 amžyje horizont Horizon 2020 programa, e, taip pat akcentuojame darbo vietų kūrimo iniciatyvas. E, dėl to iškyla problemų, reikia bandyti jas spręsti greitai, sparčiai, nes kitaip iškils problemų. Aš esu pasirengusi siekti pažangos, e, turiu aiškę analizę šio pranešimo ir reikia kalbėti apie tai, kaip galėtume sustiprinti geležinkelio agentūrą. E, kol kas apie tai nekalbame šiame etape, bet E, man atrodo, kad yra darbų programa, veiksmų programa skirta agentūrai su konkrečiamis datomis. Ir manau, kad kompetencijų klausimus galėtume bandyti spręsti, spręsdami egzistuojančias dar problemas šioje srityje. Žinau, kad turime susitelkti. Pritariu ponui Kraneriui. E, visi trys, kurie ruošiame pranešimus, kad tai būtų vieningas vieningi susiję pasiūlymai. Taip pat turime nepamiršti izoliuotų tinklų. Europa privalo būti konkurencinga, ji galėtų būti dar konkurencingesnė ir mm, sutaupytų daug lėšų, jeigu būtų reformuota tipo patvirtinimo sistema. Turime atlaisvinti rinkas. Iš esmės tai yra darbo, pinigų ir laiko švaistimas. Visą tai reikia įskaičiuoti ir atsižvelgti, visą tai galima įvertinti mm, piniginė išraiška ir perkirsti tą Gordijaus mazgą. Kreipiuosi į komisiją ir noriu padėkoti už patiktą analizę. Tikiuosi, kad mes sėkmingai dirbsime drauge, paž sieksime pažangos ir noriu, ir noriu paraginti kolegas nebijoti siekti rinkos atverimo mano valstybėje mes tai įveikėme. Svarbiausia yra įveikti baimę, nes dažnai baimė, baimė kausto institucijas ir, ir žmonės dirbančius juose. Mes galime daug laimėti, mums reikia Europos, kurie atremtų pasaulinius iššūkius. Kinija, Japonija yra mūsų konkurentės, e, kurios labai sparčiai eina priekin. Manau, kad esame pasirengę tai daryti Dabar atsižvelgiant į tai, kad esame čia moteriška komanda rengianti šį, šios pranešimus ir mes tikrai nieko nesibaiminame. Pirmininkas, ačiū. Toliau geležinkelių saugos pranešimas. Michael Kranmer, ne, ne, nelgiau nei šešias minutės. Sicherheit ist natürlich wichtig. Ačiū. Saugumas, aišku, yra svarbus. Ir jei e, turėsime omenyje, kad aš e, 28 tūkstančiai žmonių kasmet žūva e, eismo nelaimėse ir e, iš ties e, žiniasklaida labai um, intensyviai praneša apie šios įvykius. Nuo 1970 metų um, pasikeitė keleivių mirčių skaičius. Jis sumažėjo nuo 400 20-ame amžiuje iki mažiau nei 100 šiuo metu. Tuo tarpu geležinkelio kelionių mastas išaugo nuo 200 milijardų keleivių nukeliautų kilometrų 70 iki 300 milijardų kilometrų šiuo metu. Aišku, geležinkelio avarijos nutinka retai, bet jos turi, uh, jos, jos uh, turi katastrofinių pasiekmių ir saugumas yra labai svarbus. Tačiau e, ta aplinka yra kompleksinė, joje dalyvauja geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, geležinkelio pramonės atstovas, saugos institucijos ir mm, dalis geležinkelio transporto yra organizuojama tarp valstybinių lygmenio. Todėl reikalingas ir tarp valstybinis bendradarbiavimas. Mes e, glaudžiai bendradarbiaujame su kitais kolegomis pranešėjais, rengiančiais e, pranešimus dėl geležinkelių agentūros ir sąveikos. Brainai, e, tu visiškai teisus ir noriu pabrėžti, kad mes bendradarbiaujame glaudžiai ir tai yra gerai. Mes norime sukurti bendrą saugos sertifikatą, kurį išduoda geležinkelių agentūra, ES geležinkelių agentūra, tačiau likščiau turėtų likti nacionalinių geležinkelio agentūrų vaidmuo. Manau, kad, Branai, tu teisus, nereikia išradinėti dviračio ir mes turime eiti tuo keliu, todėl kad jei leidimas suteikiamas vienam lokomotyvui, išduodamas vienas e, sertifikatas, tai tai yra daug pigiau. Mes e, sutaupysime ir pinigus ir laiką. Tai bus situacija naudinga visiems ir tikrai skandalas, kad likščiau to dar nėra pasiekta. Sąjungos geležinkelio agentūros vaidmuo yra sustiprintas, ji turėtų būti vienintelė saugos sertifikatus išduodanti institucija jei yra naudojamos nacionalinės taisyklės, tai apie jas reikia pranešti. 12 tūkstančių fiksuotų taisyklių yra e, Europos Sąjungoje ir tai yra tik fiksuotos, yra daug ir nefiksuotų. Manau, kad Europos komisija turi keisti situaciją, reikėtų sutarti, kad tik tos tais, nacionalinės taisyklės, apie, kurios, apie kurias tinkamai pranešama, bus laikomos galiojamos. Vienur įspėjimo signalas yra raudonas, kitur mėlynas, taigi galima tik įsivaizduoti, kokių grėsmingų situacijų gali atsirasti, kai neskiriama, ar pavojus yra e, raudonas signalas ar mėlynas, arba kai tos signalų sistemos skiriasi. Ypač didelis vaidmuo turi būti skiriamas pavojingiems ir teršintiems e, kroviniams, o kalbant apie laiko terminus, mes sutarėme, reikėtų sutrumpinti šį laikotarpį. Jau 20 metų dirbame šioje srityje, kodėl reikėtų numatyti ilgesnius laikotarpius. Nes jei yra numatomas per ilgas gyvendinimo laikotarpis, tiesiog nieko nedaroma, o tada, kai jau jis baigėsi, imamas veiksmų anoniminė um, saugumą užtikrinanti sistema. Tai yra reikalinga. Berlyne buvo taip, kad kažkas nuolat gadino e, tramvajus ir uh, Įmonės žinojo, kad kai kuriais atvejais yra pažeidžiami įstatymai, tačiau niekas neinformavo apie tai, todėl kad buvo baiminamasi prarasti darbo vietą, todėl būtina numatyti galimybę aiškiai ir anonimiškai informuoti apie galimą su sauga susijusią riziką. ERTS, ERTMS buvo šiandien e, minėta, tai yra ES saugumo sistema, kuri yra e, taikoma šešiems tūkstančiams e, geležinkelių kilometrų, tačiau ji nėra išplėsta visoje ES. Tai turi būti padaryta. Vieningas bilietas visoje ES taip pat yra reikalingas, e, juo labiau, kad geležinkelis yra saugiausia transporto priemonė, norime, kad ji būtų dar saugesnė, bet visų pirma, ji turi būti europietiška. George, four minutes, please. PP frakcijos vardu ponas Bach. Ačiū pirmininkė. Daugiau Europos siekiame mes visi, diskutuojame apie tai, ar turėtų tos Europos būti daugiau ar mažiau. Mes manome, kad jos turėtų būti daugiau. Aš pritariu kolegai Simpsonui, kuris teigia, ir aš nekartą apie tai taip pat kalbėjau, kad mums reikia kompleksinės sąveikos, reikia įveikti techninės kliūtis, nes priešingų atvejų konkurencijos nebus. Pritariu triems komisijos pateiktiems pasiūlymams, nes manau, kad jie yra labai svarbus geležinkelio plėtrai per ateinančias keletą metų. Kalbant apie Kramerio pranešimą, noriu pasakyti, kad jis jau kalbėjo apie tai, kad geležinkelis yra saugi transporto priemonė Ir mes visi sutarėme, kad taip turėtų būti ir ateityje. Reorganizuojant geležinkelio sektorių, reikia atitinkamai atsižvelgti į sektoriaus ypatybės. Dabar e, yra labai daug veikėjų dalyvaujančių geležinkelio aplinkoje, yra daug dukterinių e, įmonių, taip pat didėja ir eismo mastai. Todėl reikia ieškoti saugumo politikos. Kolegė Bilbao išvardino, kaip vyksta tarp valstybinis e, transportas tarp Belgijos ir Luksemburgo. Manau, kad tai puikus pavyzdys atspindintis, kad um, tas didelis skaičius operatorių ir restruktūrizavimas sukūrė tokią situaciją, uh, kuri gali veikti ir sklandžiai. Tuo tarpu galima kartais e, ir siekiant gerų tikslų padaryti vieną vienintelį veiksmą, nuo kurios sužlugs visa sistema. Aš džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu tarp trijų pranešėjų, uh, Manau, kad tai yra labai svarbu, o kalbant apie Kramerio e, pranešimą ir siekį sumažinti nacionalinių taisyklių skaičių, mm, ši iniciatyva e, sveikintina, tačiau turime būti nuoseklus. Manau, kad reikia labai aiškiai apibriežti atsakomybę ir komisija e, savo pasiūlyme apėmė šią temą, o Maiklas dar labiau su sustiprino uh, E, šį aspektą, manau, kad turėtume vengti bet kokio dvigubo traktavimo. Nacionaliniai saugos standartai, e, jei jie yra griežtesni, jie turėtų išlikti, mes neturėtume jų švelninti, neturėtume reguliuoti iš viršaus. O kalbant apie priežiūrą, ši tema labai svarbi, tiesa, ne visiškai pritarame pranešėjui dėl socialinių aspektų. Man socialiniai aspektai atrodo glaudžiai susiję ir su saugumu. Todėl aš manau, kad darbo ir poilsio laiko kontrolė turi vykti siekiant užtikrinti saugumą. Dešimtas straipsnis labai svarbus ir bendro saugos sertifikato išdavimas. Manau, kad čia turime stengtis, kad B dalis taip pat būtų įgyvendinama, reikia numatyti pereinamą laikotarpį, laiko O kalbant apie anonimišką informavimą apie galimą su sauga susijusią riziką, čia galėtume pasižiūrėti į pranešimą aviacijos srityje, ten yra gerų minčių. Ačiū. Pone Ajala Sender, keturios mintis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Maiklui Krameriui už E, pasirinktą požiūrį, nors e, kai kuriais klausimais mes ir nesutarėme. Aš manau, kad reikėtų sustiprinti Europos geležinkelių agentūros vaidmenį ir jos um, Europos sertifikato išdavimo procedūras. Tačiau aš manau, kad iškyla tam tikra rizika. Uh, Mes turėtume aiškiau apibriežti atsakomybę, kai kurių nacionalinių agentūrų sugebėjimą reaguoti. E, sklando daug gandų apie ketvirtąjį paketą. Iškyla rizika, kad parlamentas susivilios permesti e, atsakomybę kažkam kitam. Aš manau, kad reikėtų šį klausimą išspręsti, Maiklai. Tai yra labai svarbu. Mes turim žinoti, kas už ką atsakingas. Arba, jeigu mes kalbame apie ERA e, sustiprinimą, tai turim pirmiausia galvoti apie e, E, sertifikatus, sertifikatų išdavimo procedūrų pagerinimą. Aišku, nacionalinės institucijos turi nešti joms tenkančią atsakomybę, tas yra aišku. Niekas nekalba apie tai, kad reikia permesti tą atsakomybę kažkam kitam. E, visi turi dirbti tai, kas jiems pridara. E, o dėl infrastruktūros. pastebėta bendra tendencija nacionalinėms e, institucijoms palikti e, tvirtą sprendimų prieimimo galę. Taip, galbūt jos e, gali tą daryti. Bet žinant, kokios yra modernios technologijos šiais laikais, turbūt nereikėtų uh, E, leisti, kad 28 skirtingos institucijos spręstų infrastruktūros klausimus. E, nes atsiranda tokia tendencija, kai e, tam tikri parapijų veikėjai pradeda reikštis ir bando tarsi savo nurodymus duoti. Galvokime apie europietišką požiūrį ir pagalvokime apie vieno langelio mechanizmą supaprastinkime nacionalinių lygmenių šias procedūras, kiek tik tai įmanoma padaryti. Pranešimas dėl saveikumo. E, jūs kalbėjote apie keliautojus. Aš e, nežinau, kaip geležinkeliai, tramvajai, pavyzdžiui, galėtų būti sujungti. Aš nežinau, koks jūsų tikslas buvo įvesti tramvajus į šį pranešimą ir kaip tai yra susijęs su saugumu E, jo didinimu ir mažinimu. Kita vertus, e, matome, kad iškyla e, kontrolės klausimai, kurie išryškės, kai deleguotojų aktų problemas spręsime. Ponas Banjon, Benjon, keturios minutės. Ačiū, Maiklai. Aš turiu pasakyti, kad labai didelė dalimi jūsų pranešimas man yra priimtinas, ypač kai kalbam uh, apie tokius klausimus kaip atsakomybės apibrėžimas. Manau, kad e, jūs čia labai gerai padirbėjote. Lygiai taip pat e, e, nuostatos, kuriuose kalbama, kad e, turi būti optimaliai mažinamas vėlavimas. E, taisyklių suvienodinimas, nacionalinių sistemų palaipsnis išvedimas, e, pakeitimas bendra sistema e, yra labai gerai parengtas. E, vienas saugos sertifikatas, bendras saudos sertifikatas. Mano nuomonė, tai už jį turėtų būti atsakinga didelė dalimi Europos geležinkelio agentūra, nes kitaip sistema bus per daug sudėtinga ir ji neleis mums sukurti tos vieningos rinkos, kokios mes siekiame. Yra tam tikrų e, klausimų, kurie yra man šiek tiek neaiškus. Pavyzdžiui, kas turima galvoje, kai kalbame apie bendrą saugos sertifikatą e, geležinkelių veiklos tam tikroje dalyje. Ka geografinė prasme, <clears throat> mes kalb, ar kalbam apie geografinį sertifikavimą, ar apie kitokias infrastruktūros rūšis toje pačioje geografinėje zonoje. Manau, kad čia reikėtų šiek tiek pasiaiškinti, nes gali būti, kad mes kalbėsime apie greitą į geležinkelį arba įprastinį geležinkelio liniją. Mes turėtume pagalvoti, e, kas čia svarbiausia. Geografinė pusė, man atrodo, čia yra svarbiausia. Dėl leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams pranešime yra apie tai kalbama, sakoma, kad nacionalinės saugos agentūros turėtų būti užsiatsakingos, tai bet kai kalbam apie e, infrastruktūrą per sienas, skirtingose sienos pusėse, tai e, turėtume aiškiau apibriežti atsakom, bet ateityje tokių linijų geležinkelio bus daugiau ir labai svarbu užtikrinti, kad tos infrastruktūros einančios per, skirti, skirti, per skirtingas valstybės, per sienas, e, būtų valdomos vienodai ir kad būtų viena institucija atsakinga už juos. Mes nenorime, kad būtų infrastruktūros valdytojai atskirti. Kalbant apie santykius tarp Europos e, geležinkelio agentūros ir tyrimo agentūrų, mes turėtume kalbėti pirmiausia apie bendradarbiavimą. Kai kuriais atvejais ERA nieko nežinos ir e, negalės paremti tyriejų Todėl e, turime aiškiai e, apgalvoti tokius atvejus, kad išvengtume interesų konflikto. Man įdomi buvo ponios Bilbavo mintis apie auto, transporto priemonių e, registravimo sistemą ir registro identifikavimą dėl e, traukinių mašinistų. E, E, jų sertifikavimo sistema turi būti aiškiai, ypač kai galvojame apie saugumo taisyklės. Jeigu pradedam čia e, labai detaliai aprašinėti, prirašysim absurdų. E, jeigu sakysim, kad negerai yra atvažiuoti į traukinio stoti penkiom minutėm anksčiau, tai gali atsitikti taip, kad mašinistas tiesiog sustabdys traukinį ir galbūt netgi automobilių eismas bus sustabdytas kuriam laikui turėtume galvoti apie didesnį lankstumą. Mes čia kalbam ne apie kelių tinklą, mes kalbam apie geležinkelių tinklą, nepamirškim tokio dalyko, mes turėtume stengtis nesukurti blokų sistemoje. Pona Zylė, keturios minutės. Um, Ačiū labai, Brainai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti Maiklui už šio pasiūlymo parengimą. E, tas pasiūlymas atitinka kitus dokumentus. Labai ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą momentų. <clears throat> Pirmiausia, bendras saugos sertifi sertifikatas. Būkime atsargus. Akivaizdu, kad jo pasiūlymo B dalyje O ta dalis e, anksčiau ar vėliau e, bus išbraukta, būtent apie tai kalbama. A dalyje yra surašyta daugiau reikalavimų, to apie tai reikėtų pagalvoti. Aš tikrai tikiuosi, kad A dalis taps e, solidesnė, net jeigu ir bendras sertifikatas e, bus paliktas ERA atsakomybės e, srityje. Tuo pat metu aš manau, kad geležinkelio bendrovės dažniausiai nenori veikti tik vienoje valstybėje narėje. Tokiu atveju bendras saudos sertifikatas būtų naudingas, bet jis būtų brangesnis ir jį gauti būtų sunkiau, negu kad gauti nacionalinį saudos sertifikatą. Taigi aš e, manau, kad turėtų vis tik egzistuoti dvi, dvi agentūros, Europos agentūra ir nacionalinės agentūros. Nacionalinės agentūros turėtų dirbti greičiau. Uh, Suinteresuotos pusės apie jų interesus pirmiausia turėtume galvoti, kad padėtis nepablogėtų vietoj to, kad pagerėtų. Aš sutinku su tuo trijų mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos terminą. Bet e, ar nebus taip, kad tie terminai išsitęs iki metų ar dviejų metų? <clears throat> Jeigu atsakingos institucijos yra pasirengusios kažką padaryti per vienerius metus, tai mes galim jas e, patik pasveikinti. Dar vienas klausimas, apie kurį jau kalbėjo Filip. Tyrimai. Jeigu atsitinka avarija, koks nors incidentas, turėtume būti labai atsargus. Svarbu suprasti, kas priima sprendimą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti susijęs su tuo incidentu ar avarija. Todėl turėtume būti labai atsargus, stengdamės išvengti interesų konflikto. E, tie žmonės turi būti bešališki ir profesinė prasme nepriklausomi. Man taip pat nerima kelia pasiūlymas dėl sistemos, pagal kurią būtų galima iš anksto informuoti apie grėsmę ar galimas problemas. Jeigu ta sistema nebus anonimiška, tai manau, kad e, ji mm, nebus palanki žmonėms, nes gali būti, kad kas nors panaudos tą jų informavimą prieš juos. Aš manau, kad mes turėtume ieškoti kažkokiu kitų būdų saugumui gerinti. Aš manau, kad anonimiškumas irgi nėra priimtinas. Ponas Količek, keturios minutės. Děkuji, já snad je ani nebudu potřebovat. Ačiū. Man neprireiks visų keturių minučių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mano kolegos, visi kolegos šiek tiek lysta, jei jie mano, kad tik tai viena agentūra gali būti atsakinga už visos ES sertifikavimą ir kad ši vienintelė agentūra gali tvirtinti saugos taisyklės ir vienintelė siūlyti, gali siūlyti sprendimus. Man atrodo, kad agentūra staiga turės labai daug darbo, jai reiks daugiau lėšų, daugiau patalpų ir darbuotojų ir taip pat didesnio biudžeto. Užtikrinant saveikumą svarbus ir kiti dalykai, e, tai yra vieningas nuostatų savadas egzistuoja skirtingi bėgiai Europoje ir, ir skirtingi techniniai standartai taikomi tiems geležinkelių bėgiams. Kaip jau sakiau, mums reikia vieno e, saugos nuostatų rinkinio bei vienintelės institucijos atsakingos už šia, šių nuostatų gyvendinimą. Tai turi apimti ir riedmenis, tačiau gyvendinimo užtikrinimu negali rūpintis viena agentūra, viena institucija. Nes jei nepavyktų susidoroti su visomis šiomis užduotimis. Todėl, kaip jau sakiau, manau, kad turi būti vieningas taisyklių rinkinys. Tai svarbu, kuriant vieningą Europos geležinkelių erdvę turi būti, galioti viena, e, vienas taisyklių rinkinys, vienas saugos nuostatų rinkinys, bet kas tikrins, ar laikomasi tų taisyklių ir kas užtikrins jų įgyvendinimą. Manau, kad Europos geležinkelių agentūra turėtų būti atsakinga už priežiūrą, kad būtų tų taisyklių laikomasi, o visi leidimai gali būti tarptautiniai, ar, ar tai būtų leidimai infrastruktūrai, ar e, lokomotyvams. Tik, bet manau, tik dizelinis lokomotyvas geba e, pervažiuoti visą Europą. Šiuo metu trijų tipų varikliai yra sertifikuojami Europoje. Tačiau nėra dar tokios mašinos, tokio e, traukinio, kuris galėtų važiuoti visais Europoje esančiais bėgiais. Turime nepamiršti, turime suvokti šį techninį aspektą. E, taip pat kalbant apie visus avarijų tyrimus, jie turi būti atliekami laiku ir e, labai atsakingai. Taip pat pervažos E, geležinkelių pervažos yra ta vieta, kur įvyksta daugybė avarijų. Tačiau manau, kad daugiausia, kal, kalčiausi būna automobiliai, o ne geležinkeliai. Pona Zasada. Dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū, pane pirmininkė. Trumpai norėčiau sureaguoti apie bendro saugos sertifikato išdavimą, kurį išduoda, turėtų išduoti vien Sąjungos geležinkelių agentūra e, tiems operatoriams, kurie nori naudotis ES e, bėgiais. Iš esmės, e, tai yra puikus pasiūlymas, tačiau reikia prisiminti ir tam tikras specifines aplinkybės, reikia numatyti išimtis pavyzdys, kai kurios valstybės narės, kurios ribuosi su trečiosiamis valstybėmis, turi bendrą bėgių tinklą e, ir tų bėgių vėžės plotis yra kiek kitoks nei Europos Sąjungos bėgių. E, čia istoriškai susiklosti, kad bėgiai, bėgių plotis skiriasi ir uh, Jei numatytume griežtus reikalavimus ir tą bendrą saugos sertifikatą, tai e, vagonai tuomet iš šalių kaimynių, iš trečiųjų šalių negalėtų įvažiuoti į valstybę narę. Aš manau, kad valstybės narės institucijos turėtų galėti išduoti specifinius saugos sertifikatus tiems lokomotyvams, kurie iš trečiųjų ES šalių įvažiuoja į vieną ES valstybę narę. Ponas Zylė kalbėjo apie svarbius dalykus susijusius su bendru saugos sertifikatu. Pati idėja yra gera, priežiūros sistema taip pat, tačiau reikia numatyti ir tam tikras išimtis. Mano pastabos susijusios ir su anksčiau aptartais klausimais, tai yra su sąveikos klausimu. E, to teisės akto atveju taip pat reikia nepamiršti, kad svarbu atsižvelgti į kai kuriuose valstybėse narėse taikomas specifikacijas. Ir baigdamas noriu sureaguoti taip pat į anksčiau iškeltą klausimą susijusį su perinamaisiais laikotarpiais. Ar e, perin, numatytas perinamasis laikotarpis nėra per trumpas? Manau, kad kartais ir konkrečiai šiuo atveju reikėtų ilgesnio perinamo laikotarpio, kad būtų galima spėti pasiruošti. Uh, mister... Puiku. Ponas Pakei komisijos vardu nelgiau nei penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Ir čia norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai plataus užmojo pranešimą, už tai, kad apriepė daug daugiau nei komisijos pasiūlyme. Manau, kad komisijos pasiūlymas tikrai pagerintas visais atžvilgiais. Dėkoju ponui Krameriui už visą atliktą darbą. Jūsų pristatymė saugumo aspektai aptarti konkrečiame kontekste negalime daryti nuolaidų. Uh, čia, bet taip pat norime, kad e, Europos geležinkeliai veiktų našioje erdvėje. Todėl esu dėkingas Jums už pakeitimus, kur, kur, kur, kuriais to didinate geležinkelio erdvės saugumą. Kaip ir kalbant apie saveikumą ir, ir geležinkelio agentūros bei nacionalinių agentūrų darbą, pirmininkas minėjo, kad pranešimai turėtų būti susisieti, būti nuseklus šiuo klausimu. Ir kalbant apie saugą, reiktų pabrėžti štai ką, jei, kaip siūloma, Europos geležinkelio agentūra e, išdavinės leidimus nacionalinės agentūros turės daugiau pajėgumų užsiimti stebėseną E, tos sektoriaus veikėjų ir tai bus tikrai geras pokytis. Dar turiu keletą konkretesnių pastabų. Visi pakeitimai, kuriais e, siūlomos e, E, sulami terminai ir datos, e, aš jiems visiems pritariu, tai naudinga dėl perinamojo laiko tarpio sutrumpinimo iki vienerių metų, tą patį galėčiau pasakyti kaip dėl ponios Bilbao pranešimo. Viena vertus, manau, kad praktiškai tai yra įgyvendinama, tačiau vertinant viską iš tarp institucinio proceso, tai yra tikrai būtina. Uh, apreptis, apibrieštis, procesiniai aspektai, tai turi būti derinama su pranešimu dėl saveikumo. Dar porą konkretesnių pastabų. Pranešėjas siūlo sukurti sistemą skirtą pranešti apie potencialias e, grėsmės saugai, taip pat, kad E, nacionaliniu lygmeniu būtų dėgiamos taisyklės ir kad būtų kuriama avarijų pranešimo apie avarijas duomenų bazė. Mes tam pritarime, komisija viskam tam pritartų, bet tai susijęs su ištekliais. Ir tai reikės įvertinti proceso pabaigoje ir išsiaiškinti, ar bus reikalingų išteklių. Ir tai, žinoma, platesnės diskusijos dėl biudžeto prioritėtų dalis. Turiu trumpą pastabą dėl agentūros kaip tyrimus atliekančios institucijos. Čia iškyla konfliktų subjektų interesas, nes ta pati institucija yra ir priežiūros institucija, ir, ir avarijas tyrianti institucija. Galbūt nacionalinės institucijos turėtų būti pagrindinės priežiūros stebėsios institucijos, o e, Ponas Benjon kalbėjo apie tarpvalstybinę infrastruktūrą. Iš principo aš tam siūlymui galiu pritarti ir ateityje daug, bus, atsiras daugiau tarpvalstybinės infrastruktūros. Dėl važiavimo laiko tarp mašinistų darbo laiko žinau, kad, kad yra pakeitimų šiuo klausimu ir jie, man atrodo, būtų naudingi. Ačiū. Ačiū. Toliau. Geležinkelio agentūra. Atsiprašau, Maikla, aš pamiršau tave. Also, äh, einmal vielen Dank für... Pirmiausia, noriu padėkoti už sakytas mintis. Galima konstatuoti, kad mūsų požiūriai sutampa, tačiau Svarbu e, sukurti ne tik Europos geležinkelio agentūrą, e, kuri viena priimtų visus sprendimus. 75 procentai visų sprendimų yra priimama nacionaliniu lygmeniu. Mes nenorime sukurti tam tikro monstro. Mes manome, jog svarbiausia yra bendradarbiauti. E, tačiau viena svarbiausių kompetencijų yra užtikrinti europinių struktūrų diegimą siekiant, kad paslaugos ateityje būtų pigesnės. Robertai, tu kalbėjai apie išimtis, tai svarbu, Ajala Sender taip pat kalbėjo apie tai. Karstruoje yra tramvajus e, važiuojantis per miestą ir tuomet e, galima persėsti į e, tarp miestinį traukinį. Tai yra išskirt Gimtinės atvejs tarp Starbriukeno ir kitų miestų taip pat yra panaši situacija, kur iš pradžių galima važiuoti tramvajumi, o tada persėsti į kitus traukinius. Netgi kartais privalu važiuoti keturiomis skirtingomis sistemomis. Ir Išimtys gali būti regioninės ar geografinės, tačiau ne nacionalinės. Prancūzijoje negalima priimti sprendimo nacionalinio lygmenį, todėl kad tos sistemos, e, pačios sistemos skiriasi. Pavyzdžiui, Baltijos šalyse negalima nukeliauti iš Estijos į Latviją, neįmanoma. Europa turėtų teikti sertifikatus ir užtikrinti tokią galimybę. Dėl labiau, kad 95 procentai visų sprendimų bus priimama valstybių narių agentūrų. Robertai, tavo išsakytos mintys labai svarbios. Dėl patikrinimo galimybių Patikrinimai ir patikros reikalingos e, siekiant užtikrinti tinkamą saugumą. Dėl detalių galima sutarti nacionaliniu lygmeniu, tačiau e, testai patys taip pat skirsis ir atitinkamai reikia ir specifinių sprendimų. Avarijos. Mes žinome, kad kai kurių avarijų atveju, ypač avarijų jūros atveju, nebūta nepriklausomo tyrimų, yra bandoma kai kuriuos dalykus tiesiog užtušuoti. Paprastai taip ir vyksta. Ir kartais tyrimai nevyksta objektyviai. Ir čia Europos geležinkelių agentūra turi suvaidinti lemiamą vaidmenį, nes nepriklausomai nuo to, kokia skaudi avarija ją ištyrus galima priimti rekomendacijas ateičiai, kad tokių avarijų nevyktų. Tikrai negali tai būti, kad um, kokia valstybė pasakys, kad tai yra nacionalinės svarbos reikalas, mes patys išsitirsime, kaip rodo jūrų avarijų patirtis. Ne. Svarbu numatyti tinkamą kompetencijų delegavimą, aišku, čia yra svarbus klausimas. Jo labiau, kad e, mes turime ir skubėti, nes jau 30-40 metų vėluojame. Robertai, penkias minutės neilgiau. Ačiū. Noriu pasakyti, kad mano pranešimui teikti pakeitimai susijęs su direktyva dėl saveikumo ir saugos, todėl manau, kad jie visi turi būti svarstami drauge. Kompetencijų klausimas. Norėčiau, kad geležinkelių agentūra išliktų vieno langelio institucija, tačiau ar ji tikrai turėtų būti tokia išimtinė. Aš laikausi kitokio priežiūrio, bent jau kai kuriais aspektais. Infrastruktūros klausimas tai turėtų būti ta vienintelė vieno langelio institucija, kuri duoda visus, išduoda visus leidimus. O kalbant apie vieningą saugos sertifikatą, jau buvo pasiūlytas atskirimas. Ir Man atrodo, kad jeigu įmonė veikia vienos valstybės teritorijoje, tai leidimą gali išduoti nacionalinė institucija. Ir trečias aspektas - lokomotyvai bei riedmenys. Siūlyčiau čia suteikti galimybę nacionaliniams agentūroms, ypač kalbant apie izoliuotas sistemas rytų Europos izoliuotos transporto sistemos puikiai yra integruotos į kitus tinklus. Ne dėl, izoliuotos ne dėl geografinių priežasčių, bet dėl istorinių aplinkybių. Ir, jos, ir, ir ta situacija yra visai belninga ir palanki. Kalbant apie kitus pasiūlymo e, dėl reglamento aspektus, manau, kad e, E, geležinkelio agentūra turėtų e, turėti pakankamai ekspertų, galbūt pasitel, pasinaudoti nacionalinio agentūrų ekspertais, bet e, turime šiandien spręsti ir nacionalinių agentūrų finansavimo klausimą. Jos gauna lėšų iš biudžeto, taip pat yra mokami mokesčiai infrastruktūra. Nors kai kurios nacionalinės agentūros atlieka sertifikavimą ir, ir leidimus išduoda nemokamai. E, Manau, kad reikia pasirinkti geriausią variantą. Gamintojai, pavyzdžiui, sako, kad jiems geriausia kreiptis į Europos agentūrą, kad, kad tai būt, jiems geriausia būt, kad tai būtų ta vieno langelio institucija visiems leidimams. Bet, kaip jau sakiau, norėčiau, kad situacija nepapalogėtų nei vienam veikėjui Europos Sąjungos rinkoje. Toks būtų mano bendras paužiūris. Taip pat norėčiau savo pasiūlymę sustiprinti Europos geležinkelio agentūros atsakomybę, ypač atsvilgianti tai, kad kad e, Europos agentūros ir nacionalinių agentūrų sprendimams galioja skirtingi teisės aktai. Mm, turime nepamiršti ir civilinės atsakomybės, e, kuri gali būti susijusi su kai kuriais sprendimais, jeigu jie atneša kokios nors žalos. Todėl norėtume, kad e, agentūra prisimtų daugiau atsakomybės, kad jie būtų numatyta didesnė atsakomybė. Abipusiškumo principas prieigos prie rinkų trečiųjų šalių veikėjams. E, tai, tai nebus lengva įgyvendinti praktiškai, kaip Maiklas sakė, trys Baltijos, trijų Baltijos valstybių ir Suomijos padėtis yra šiek tiek keistoka. Visų traukinių vagonų sertifikavimas atliekamas privačių įmonių, valstybei priklausančių privačių įmonių trečiosiose šalise. Ir tas vagonų gar... ūkis yra neprieinamas naujiems veikėjams rinko, rinkoje. Lietuvos, Latvijos, Estijos e, rinkose veikiantis operatoriai ekonominiai turi gauti leidimus trečiosiose šalise, trečioje šalyje. Kalbant apie lokomotyvus, tai man tai yra daug, dar, dar keistesnė situacija. Mano buvęs kolega, e, dabartinės Estijos prezidentas Tomas Henrik Kilvesas apsilankęs pas Latvijos prezidentą, nusprendė pasinaudoti Estijos lokomotyvų, bet prieš jo apsilankimą Latvijoje jį reikėjo atitempti iki Latvijos teritorijos. Jei Estijos prezidentas nuspręstų vykti iš Rygos į Sankt Peterburgą arba į Maskvą, jis nesusidurtų su jokiamis kliūtimis. Aišku, tai yra beprotybė. Ir todėl tose izoliuotose transporto sistemose viskas turi atitikti arba ES teisės aktus, arba valstybių narių, narių teisės aktus. Tokiu principą turėtume taikyti ir galiausiai kalbos aspektai. Aš atsiprašau, bet jei jeigu rašote savo valstybinę kalbą Europos geležinkelio agentūrai, man atrodo, turite teisę sulaukti atsakymo tą, pa, tą pačią kalbą. Europos komisijoje yra vertimų raštų tarnyba, juk negali vis, tas vertimas taip brangiai kainuoti. Mes bendraudami su mm, interesų organizacijų atstovais šalise irgi kalbame jų kalbą. Dominik. Ačiū pirmininkė. Man iš tikrųjų malonu dirbti su jumis e, rengiant šį pranešimą. Pa, palyginsiu su situacija su simfoniniu orkestru, geležinkelių situacija Europoje 20, 28, 28 e, muzikantai orkestre ir visiems išdalintos tos pačios natos, bet nėra dirigento. Man atrodo, kad tai yra uh, agentūros problema. E, agentūrai numatytos keturios užduotis. Dėl trijų aspektų neiškyla problemų, bet tik tai vienas, atrodo, sukelia daugiau diskusijų e, dėl RTMS sertifikavimo ne, kontrolės funkcija taip pat nekvestionuojama, E, taip pat santykiai, sąveikas su nacionalinėmis institucijos taip pat ne, e, nekvestionuojami, bet e, iškyla daugiau prieštaravimų kalbant apie sertifikavimą. Ir čia buvo išreikštos skirtingos nuomonės. E, saveikumo Europos mastu neužtikrinsime, jeigu ta agentūra, Europos geležinkelio agentūra nebus sustiprinta. Turi atsirasti vieno pobūdžio, vieno pavyzdžio sertifikatas, ypač TRS atveju. Nacionalinės nuostatos arba regioninės nuostatos nacionalinės institucijos turi turėti galimybę kreiptis į Europos geležinkelio agentūrą. Nacionalinės agentūros turi užtikrinti, kad e, ta Europos agentūra e, galėtų naudotis nacionaliniais ekspertais, nes kitaip tai atsilieps jos darbui. Ir kai, ką, kai kurias užduotis reikia e, palikti nacionalinėms institucijoms nacionalinėms arba regioninėms institucijoms. Reikia atskirti nacionalinės ir regioninės kompetencijas. Noriu pasakyti keletą pastebėjimų dėl, dėl vėlavimų. Svarbu užtikrinti, kad visi turėtų galimybę at, visi turėtų galimybę išsiaiškinti, e, kaip reikia dirbti, nes kitaip reikės tik tai paisyti to, ką agentūra nurodo, reikia tam tikro lankstumo. Darbuotojų klausimas, personalo klausimas. Nemanau, kad agentūrai, agentūra turi pakankamai darbuotojų, kad galėtų prisimti visas užduotis. Reikia jai suteikti ir e, reikalingų išteklių ir darbuotojų, kad ji galėtų susidoroti su visomis užduotimis. Nes tai kitaip atsilieps mūsų taip siekiamo saveikumo užtikrinimui. Taip pat jis tai privers abejoti agentūros patikimumu, reikia tinkamo darbuotojų statuto. Reikia peržiūrėti iš esmės agentūros įstatus, kalbų aspektas. Negalime reikalauti, kad agentūra gebėtų veikti visomis oficialiomis ES kalbomis. Na, Taip pat buvo išsakyta mintis, kad reikia sutrumpinti perinamosius laikotarpius, tačiau viskas priklauso nuo to, kokie, kokie galimybių bendryje turi priemonių. Jeigu yra galimybių, galima sutrumpinti pernėmį laikotarpį. Jei jų nėra, tai to negalima daryti. Ponas Parniu. President. Pone pirmininkė, kaip ką tik sakė mūsų kolega Robertas Zyrė, e, šis pranešimas yra dar vienas bandymas peržiūrėti geležinkelio sektorių. Tai yra būtina ir Aš e, pritariu e, Dominikui Rikė, e, kuris ką tik pristatė tokį gražų paveikslą. Tačiau reikėtų bendrai nepamiršti, kad reikia sustiprinti Europos geležinkelio agentūros vaidmenį. Mūsų pranešėjas ką tik sakė, ir aš jam pritariu, kad e, sertifikatų, saugos sertifikatų e, išdavimas turėtų priklausyti arba Europos nacionaliniai agentūrai, arba nacionaliniai saugos agentūrai. E, pastaroji turėtų išduoti leidimus tik tai nacionalinio masto transportui. Ir e, mes turėsime labai aiškiai apibriežti, kada prašytojas turi kreiptis į Europos agentūrą, kada turi kreiptis į nacionalinę agentūrą. Tai atneštų naudos e, apibrėžiant Europos geležinkelio agentūros ir jos darbuotojų atsakomybę. Taip pat e, galėtume geriau užtikrinti jų baudžiamą imunitetą. E, nes dabar iškyla kartais kliūčių, e, išsiaiškinant, kas yra kaltas dėl vienos ar kitos avarijos ar incidento geležinkelyje. Dėl santykių su trečiaja, trečiošiomis šalimis, e, čia turėtume vadovautis reglamentu, taip pat ir kalbinis režimas ten turėtų būti numatytas. Šio požiūrio aš pritariu pranešėjo nuomoniai, tačiau apgailestauju, kad pranešėjas neatsižvelgia savo pranešime į būtinybę numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį Europos geležinkelio agentūra e, įgautų savo kompetenciją ir e, pakankamai gebėjimų dirbti. Mes e, žinome, kad agentūrai reikia žmogiškųjų resursų sukaupti tam tikros patirties, žinių Ir aš manau, kad mes galėtume įvesti tam tikrų patikslinimų, apie kuriuos ką tik kalbėjo mūsų kolegos. Mes turėtume nurodyti, kokio trukmės pereinamasis laikotarpis būtų, tai yra labai svarbu ir tą mes padarysime per savo pakeitimus. Agentūra dabar turi paprasčiausią uh, norma, norminimo funkciją ir ji taip pat turėtų būti labiau atsakinga už geležinkelių saugą negu dabar. Uh, E, agentūra turėtų sugebėti apsijimti jai skiriamas naujas atsakomybės rytis. E, Perinamojo laikotarpio mechanizmas e, turėtų vadovautis, pavyzdžiui, Europos oro saugos agentūros sukaupta padirtimi. Galiu pritarti savo kolegai šešėliniam pranešėjui Dominikui Reikė. Reikia E, agentūros gebėjimus aiškiai apibriežti, kiek reikia žmonių ir kokio reikia finansavimo. Taip pat turi būti aiškiai apibriešta jos atsakomybė. Ačiū. Benyon, minutes, Ponas Benjen, keturias minutės. Aš manau, kad yra svarbu išlaikyti tam tikrą pagreitį kuriant vieningą geležinkelių rinką, bendrą geležinkelių rinką. Jeigu leisime geležinkelio įmonėms išlikti e, nacionalinėje erdvėje ir nacionalinių agentūrų valdžioje, tai labai nedaugas sieks Europos e, masto lygmens ir stengsis pasinaudoti rinko atsiverimu. Dėl tos priežasties būtų labai gerai, jeigu era uh, E, Europos geležinkelio agentūra būtų ta agentūra, kuri išduos sertifikatus. Tačiau aš bendrai galiu pasakyti, kad sutinku su uh, Roberto išskirtomis problemomis e, dėl kainos, dėl įmonių veiklos uh, supaprastinimo. Mes žinome, kad yra įmonių, kurios didelė dalimi nori dirbti tik nacionaliniu lygmeniu. Dėl riedmenų manau, kad labai svarbu sukurti Europos e, masto sertifikavimo sistemą, o ne nacionalinę sistemą, nes vienas iš e, geriausių pasiekimų čia būtų vienodos Europo, vienodo Europos riedmenų sukūrimas. Tada galėtume geležinkelius efektyviau naudoti. Grįžtu prie to, apie ką kalbėjo Robertas. Mes nenorime sukurti tokios sistemos, kuri išplėstų nacionalinę monopoliją į Europos lygmenį. Turime sukurti tam tikrą pasirinkimo galimybę ir skirtingus veikimo būdus Europos sertifikatams gauti. Taip pat svarbu diferencijuoti kainas. Priklausomai nuo naudojimo zonos. Mes nenorime, kad Europos geležinkelio agentūra nustatytų kainą, kuri yra priimtina Deutsche Bahn ar SNCF e, traukiniams e, ar operatoriams, o mažieji e, veikėjai, mažosios bendrovės, kurios turi tik kelis kilometrus geležinkelio, liks išstumtos į šalį. Taigi E, mes taip pat turime spręsti problemą dėl atskirų sistemų, kaip, pavyzdžiui, Baltijos šalise, bet lygiai taip pat turime nepamiršti smulkiųjų įmonių, privalome atsižvelgti į jų problemas, negalime visiems sertifikatams vieną kainą nustatyti. Kalba, kalbos pasirinkimas gali būti problema, ypač kai kalbam apie smulkės operacijas. Manau, kad e, mes turėtume pagalvoti, kokie yra santykiai tarp nacionalinių saugos agentūrų ir Europos geležinkelio agentūros. Europos geležinkelio agentūra galėtų pasinaudoti nacionalinėmis saugos agentūromis kaip subrangovais sertifikatams išduoti. Galbūt netgi būtų galima rasti tam tikrus e, tarpinius agentus, tarpininkus, kurie uh, palaikytų ryšį su vietos veikėjais ir išduotų sertifikatus tiems e, e, vietos operatoriams, kuriems e, nereikia Europos masto sertifikato. Visos geležinkelio bendrovės turi suprasti, kad egzistuoja galimybių veikti kitose valstybėse narėse. Taigi šias problemas turime išspręsti. Negalime paprasčiausiai sakyti, kad Europos geležinkelio agentūra už viską atsakinga, viską paliekam jai, nes manau, kad yra realiaus būkštavimo dėl e, per, didelio, per didelių kainų nustatymo, ypač smulkiems operatoriams. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, visi E, geležinkelio operatoriai, manantis, kad egzistuoja diskriminacija, galėtų kreiptis į Europos geležinkelio agentūrą. Tokia galimybė nepaprastai svarbi. Aš e, mielai dirbsiu toliau su Robertu ir Maiklu, bandydamas šias problemas išspręsti, bet aš manau, kad mes visi to siekiame. Ačiū. Kramer, for... Ponas Krameris, keturios minutės. Dar kartą Europos geležinkelio agentūra yra centrinė agentūra bendradarbiaudama su, bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis, kurios priima 95 procentus visų sprendimų. EASA e atveju yra panaši struktūra, kuri veikia. Aš visiškai pritariu Jei vėl turėsime nacionalinius e, sertifikatus, tai situacija nesikeis, tai lokomotyvai ir toliau važiuos ten, kur važiuoja. Ir mes nepasistumėsime į priekį. Dėl to kompetencijų atskirimas yra labai svarbus. E, dar kartą, Robertai, tai yra vienintelis klausimas, kuriuo nesutarėme. Vertindama situaciją Baltijos šalyse, jūs bendradarbiaujate su Rusija, tą patį daro Suomija, Estija, Lietuva ir truputėlį galbūt Lenkija. Tai yra panašu kaip ir aviacija, kur JAV niekaip nepripažįsta, kad egzistuoja ES erdvė, todėl yra sudaryti dvi šaliai susitarimai Nu, kurių rėmuose yra gaunama pranašumų, JAV skrenda į Berliną, į Paryžių tuomet, tuomet į Madridą ir taip toliau. Atvirkščia seka ta pati procedūra e, neįvyktų, nes mes negalime skristi į JAV, nes iškreiptume vietinę rinką. Taigi, ES valstybės narės e, turi dėrėtis atskirai, tačiau tos darybos nėra labai vaisingos. Pavyzdžiui, Latvija dėrėdamasi su Rusija tikrai neįsimuš tokių sąlygų kaip ES dėrėdamasi su Rusija. Uh, Mes siekiame, kad išduodami sertifikatai užtikrintų, kad tam tikri lokomotyvai gali važinėti visoje ES, visame ES tinkle. Ir tai, kad Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje e, sertifikuoti lokomotyvai galėtų e, važiuoti ES tinkle yra gerai. Ir Mes norime pabrėžti, kad nors esama ir tam tikrų skirtumų tarp ES valstybių narių, tačiau pats bendras sertifikatas yra europinis. Aš prieš tai kalbėjau apie tramvajus. Vokietijoje taip pat yra ir siaurų vėžių, ir normalaus pločio vėžių. Ir aš jau čia apskritai nekalbu, Brianai, apie istorinius bėgius ir istorinio pločio vėžes. Uh, Tačiau turime siekti, kad visas procesas būtų europinis, europietiškas. Manau, kad mes visi iš esmės sutarėme dėl bendro principo, todėl noriu padėkoti visiems pranešėjams, taip pat noriu padėkoti komisijai, su kuriuo panašu, kad taip pat pučiame tą pačią dudelę. Ačiū. Prieš perdodamas žodį ponui Količiakui noriu pasveikinti ponios Grisbek pakviestus svečius iš e, tam tikros asociacijos, nežinau ar teisingai jos pavadinimą ištariau, iš vieno Prancūzijos regiono. E, sveiki atvykę į e, transporto e, ir turizmo komitetą. O dabar žodis ponui Količiakui. Ačiū. Norėčiau grįžti prie kai kurių techninių aspektų, kurių nepakankamai vertina mano kolega. Jei mes turime sistemą, infrastruktūros sistemą ir šiuo atveju turime keletą sistemų, tai aišku, tikrinant šią sistemą turėtų būti skirtingi ir testai. Kiekviena sistema reikalauja skirtingo požiūrio, jei kalbėsime apie elektrinį krūvį. Ir pavyzdžiui, jei kalbėsime apie patikrinimus ir kontrolę, tai skirtingoms sistemams temoms turime taikyti skirtingas procedūras, nes priešingo atveju rezultatai bus skirtingi. Taigi specifinės patikros riedmenims, e, specifinės patikros e, tam tikroms infrastruktūros dalims. Tai nėra politinis klausimas, tai yra klausimas e, susijęs su realybė konkrečioje šalyje. Ir mes turime kurti bendras taisyklės ir jei norime, kad nacionalinės geležinkelių agentūros laikytųsi bendrų e, nuostatų, o Europos geležinkelio agentūra būtų kaip priežiūros agentūra, tai mm, niekada ne, ne, neišeisime iš to užburto rato, e, e, kuriame bus nuolat labai daug išimčių. Trumpai dėl Maiklo pastabos apie istorinius geležinkelius ir pakė pastabų, kad reikėtų numatyti atitinkamas išv... išimtis. Būtina išvelgti problemą, su kuria susipažinusi ir Europos geležinkelio agentūra. Mes kalbame apie tos svarbiausias infrastruktūros dalis. Ir čia nacionalinės agentūros ir Europos geležinkelio agentūra tikėtina, kad turėtų rasti sprendimą. Turi vykti plačios apimties diskusijos šią temą, o aišku, aš labai palankiai vertino e, tuos nuostabius nepakartojamus reiškinius, kuriuos mes vadiname gariniais traukiniais. Gal ir nepavyks sukurti Europos e, garinių traukinių bendros sistemos, e, aš gal dabar perduosiu žodį ponai Pake. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai išreiškiu komisijos pritarimą viskam, kas buvo pasakyta, bet dėl pasiūlymų aš nemanau, kad pranešimas kažką pakeis. Išimtis taip, e, suteikiama galimybė valstybėms narėms išimti suteikti. Aš manau, kad pranešime tai kalbama ir kad e, manau, kad mes taip e, įvertiname konkrečių geležinkelio bendrovių poreikius. Noriu padėkoti Robertui Zyliai už pranešimą. Be abejo, didžioji dalis diskusijos buvo sutelkta į saveikumo sąrangą ir saugumą, saugą, bet e, pono Zylės pranešime yra labai gerai išskirti trys svarbiausi dalykai, kurie apima atsakomybę. Manau, kad diskusijose, kalbant apie saveikumą ir saugą, tai bus esminis klausimas. Taip pat vadovasime aviacijos reglamentais. Kitas dalykas yra um, skundų valdyba, apeliacinė valdyba. Uh, Labai svarbu vėlgi, kad būtų užtikrintas geras santykis tarp ERA ir nacionalinių saugos agentūrų. Ir paskutinis dalykas - biudžetiniai ištekliai. Aš dėkoju, kad parengėte pranešimą šiais klausimais. Aišku, yra ir nemažai papildomų techninių klausimų. Mes juos toliau derinsime su pranešėjai. Du bendro pobūdžio komentarus išsakysiu e, išskiriant ERA ir NSA skirtumus ir nacionalinių saugos agentūrų skirtumus. Uh, ir mūsų pozicijos su pranešėjų skirtumą. Pirmiausia, sakome, kad teisės akte turi būti numatyta bendra sistema, bendras mechanizmas. Taip, e, Europos geležinkelio agentūros atsakomybė čia yra aiškiai apibriešta. Bet kitas dalykas, labai daug palikta bus judėjimo laisvės tarp nacionalinių saugos agentūrų NSA ir ERA. Ir mes turim suprasti, kad geležinkelių agentūra, Europos geležinkelių agentūra nepakeis NSA veiklos. ERA turi savo e, atsakomybės rytį. Tai yra sertifikatų išdavimas, saugos sertifikatų išdavimas. Bet pagal ERA reglamentą, manau, agentūra turės e, turėti šiek tiek apsisprendimo laisvės ir prireikus pasinaudoti nacionalinėmis saugos agentūromis arba e, jų grupe keletą jų. E, pavienių tinklų izoliuotų vadinamųjų geležinkelio tinklų arba regionų, tokių kaip Baltijos jūros šalių regionas, kurių geležinkelio bėgiai yra kitokie, e, tai e, reikalaus atskirų sprendimų. Mes turime suprasti, kad be izoliuotųjų tinklų, galvodami apie bendrą Europos bazę, mes turėtume sutelkti dėmesį į Europos geležinkelių agentūros santykius su nacionalinėmis agentūromis, kaip kad kalbėjo Michaelas Kramers. Labai įdomu buvo tai, ką e, surašė pranešėjas ir bus labai įdomu pamatyti, kaip tekstas bus toliau tobulinamas. Labai ačiū dar kartą e, visiems e, ir pranešėjui ir pirmininkui. Ir e, džiaugiuosi, kad e, jūsų diskusijose keliami tokie aukšti lūkesčiai. Robertas dėkoja visiems kolegams už komentarus. šiek tiek norėčiau sureaguoti. Pirmiausia, tie pereinamieji laikotarpiai. Aš pranešime tam neskiriau labai daug dėmesio. Mes tikėjomės, kad bus pateikta pakeitimų ir galvojame, kad vadovaujantis tais pakeitimais mes galėsime rasti e, bendrą kokį e, sprendimą. Dėl e, kainos, kiek galima už sertifikatus, kiek sertifikatus galima įkainuoti Manau, kad reikėtų nustatyti tam tikrus kriterijus, gal jie dar nėra patvirtinti, bet bet kokiu atveju, jeigu Europos geležinkelio agentūra bus išimtin, išskirtinė agentūra išduodanti tai, tai e, e, gali būti sunku. E, e, kažkaip tai sureguliuoti. Aš nesakau, kad ERA sieks visų įmanomų pinigų, bet aš manau, kad e, tai gali sukelti sunkumų uh, E, užtikrinant gerą geležinkelio agentūros bendradarbiavimą su nacionalinėmis saugos agentūromis. Mes dabar matome, kad NSA veikia vienoje valstybėje narėje. Kartais keleiviniai traukiniai važiuoja per kelias valstybės narės. Bet e, jau dabar e, turi mokėti e, geležinkelio operatoriai ir aišku atitinkamai didėja bilietų kainos, jeigu jie įvažiuoja į kitos nacionalinės saugos agentūros uh, zoną. Todėl aš manau, mes e, turėtume sukurti tą vieną langelio sistemą Europos geležinkelio agentūrai. Ji turėtų daryti viską, kas įmanoma, e, kad pakeistų tam tikrais atvejais nacionalinę saugos agentūrą ir tai turi būti naudinga pagrindinėms suinteresuotoms pusėms. Sąžiūrėjau, jeigu kalbame apie geležinkelius su Rusija, būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm kažką padaryti kartu su Rasyski želėznai darogi. Aš labai džiaugčiausi, jeigu tai pavyktų padaryti, bet palikim duris atviras. Jeigu, pavyzdžiui, Latvijos geležinkelio bendrovė arba Estijos geležinkelio bendrovė veikianti dabar norėtų išlaikyti santykius su Rusija, verslo santykius su Rusija, E, naudodamėsi nacionalinės saugos agentūros išduotų leidimų. Tai leiskime jiems tai daryti. Bet e, jeigu ponas Nikūninas iš Maskvos nuspręs, kad turi pasikeisti santykiai, tai e, galbūt reikės kažkaip kitaip reguliuoti tuos santykius. Bet aš galiu pasakyti, kad Europos geležinkelio agentūra sieks gauti informaciją apie riedmenis iš Maskvos. Iki šiol būdavo neįmanoma gauti tokios informacijos. Ačiū visiems už komentarus. Aš manau, kad rasim gerų kompromisų. Dar vienas dalykas, jei leistumėt. Po Bilbao pranešimo girdėjau vieną labai įdomų sakinį apie techninį e, elementą pranešime. Techninė dalis geležinkelių pakete yra svarbesnė negu kur kitam, negu kitam pakete. Ir aš laikausi tokios pat nuomonės kaip anksčiau. E, Mes negalime sukirti tam tikrų spragų teisės akte. Techninė pusė yra nepaprastai svarbi. Jeigu sutvarkytume techninę pusę, ES geležinkelių rinka automatiškai taptų liberalesnė. E, turėtume daugiau pagalvoti šiuo klausimu. Galbūt reikėtų ši, net paskubėti ir padirbėti greičiau negu kitais klausimais. Ačiū. Prieš paskelbdamas terminus noriu ką pasakyti apie techninę pusę. Žinau, kad jūs visi dirbate drauge ir šešėliniai pranešėjai dirba drauge, tai svarbu, nes mes tikrai nenorime, kad viename pranešime būtų viena, kitame dalyk, pranešime būtų visiškai priešingas dalykas. Noriu tai dar kartą priminti visiems trims pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kad būtina dirbti drauge ir koordinuoti darbą, kad būtų patvirtintas nuseklus parlamento požiūris. Žinau, kad jūs taip ir dirbate. Norėjau tik tai dar kartą tai užakcentuoti. Pakeitimus reikia norėčiau priminti, pateikti iki rugsėjo 16-18 valandos. Balsavimas komitete 26 rugsėjo, o plenarnėme posėdėje sausio mėnesį. Tuo ir baigiame mūsų rytinio posėdžio darbo tvarkę. Noriu priminti, kad po pietų e, Lietuvos e, ministras tarybos, pirmininkaujančios taryboje šalies atstovas pristatys Lietuvos pirmininkavimą 15 valandą. Ačiū.